Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to start. Labadiena, gerbėjai ponai ir ponios. Aš norėčiau pradėti šio, šios popietės e, ekonomikos ir pinigų politikos komiteto posėdį. Ir man labai malonu yra pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį poną Dombrovskį, su kurio šiandien vyks struktūrinis dialogas. Aš norėčiau Jums priminti, kad šiandien mes kalbėsime apie finansinį stabilumą, finansų paslaugas ir kapitalų rinkos sąjungą tai e, šios temos atitinka svarbiausius klausimus, kuriuos šio, nagrinėjame šiuo metu. Todėl aš prašyčiau visų, už, uh, e, užduodant klausimus, apsiriboti šiomis temomis. Aš norėčiau pirmiausia suteikti žodį komisijos pirinko pavaduotojui, kad jisai pasakytų žanginę kalbą. Ir po to, kolegos, aš norėčiau priminti jums, kad šiandien diskusija vyks pagal penkių minučių. Uh, tad, uh, Kiekvienam klausimui bus skirtos penkios minutės. Uh, Ir prašau neviršyti šio laiko limito. Na kągi, dabar suteikiu žodį komisijos pirmininko pavaduotojui. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėmėji komiteto nariai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už kvietimą atvykti į Jūsų komiteto posėdį, tam, kad aš papasakočiau Jums apie komisijos darbą siekiant užtikrinti, kad Europos finansų sektorius būtų stipresnis, labiau integruotas ir labiau dinamiškas. Nuo to laiko, kai aš paskutinį kartą lankiausi jūsų komitete prieš kelias mėnesius, mes siekiame labai aiškiai užsibrieštų tikslų. Pirmiausia, norime užbaigti kurti kapitalų rinką um, kapitalo rinkų sąjungo iki 2019 metų. Norime taip pat sukurti dar trūkstamas bankų sąjungos e, dalis ir taip pat sukurti apskritai atsparesnę finansų sektoriaus sistemą. Mes dirbame ir ES viduje, ir su tarptautiniais partneriais. Iššūkiai e, tiek ES, tiek užsienyje reikalauja netidėliotinų veiksmų. Vakar prasidėjo dėrybos dėl breksito ir netrukus suteista diena, kai stambiausias Europos finansų sektorius atitrūks nuo ES. Nepaisant to, kad mūsų ekonomika auga, mes vis dar susidurime su iššūkiais, kurie stabdo mūsų ūkio atsigavimą. Tos problemos yra štai tokios. Pirmiausia, labai didelis įsiskolinimas menkas, našumo augimas ir nepakankamas ilgalaikių investicijų į verslą ir infrastruktūrą e, lygis. Mes turime labiau integruoti Europos finansų rinkas. Be jungtinės karalystės Europos akcinių, e, akcijų rinkos vis dar sudaro 15 procentų visos, viso pasaulio rinkos kapitalizacijos. Bet e, mūsų rinkos yra fragmentuotos ir tai net leidžia mums išnaudoti visą jų potencialą. Todėl mes turime e, integruoti savo finansų rinkas, kad sukurtume stipresnę, saugesnę ir inovacijomis pagrystą finansų paslaugų rinką ir sektorių. Mūsų rinka turi būti stipresnė tam, kad įmonės galėtų geriau dirbti, ji turi būti saugesnė tam, kad mes. tam, kad galima būtų užtikrinti, kad tarp valstybiniai finansų srautai eurozonoje galėtų padėti mums geriau vykdyti pinigų politiką ir absorbuoti asimetrinius sukretimus. Bendra finansų paslaugų rinka Europoje padėtų mūsų ūkiui e, ir finansų sektoriui e, geriau prisitaikyti prie galimų e, Junktinės karalystės pasitraukimo padarinių. Mes turime du pagrindinius projektus, tai yra bankų sąjunga ir kapitalo rinkų sąjunga. Ir Europos komisija tikisi, kad jūs paremsite mūsų tikslus. Pirmiausia, aš pakalbėsiu apie kapitalo rinkų sąjungą. Jūsų pastangų dėka mes pastaruoju metu padarėme nemažai pažangos, sukurdami veiksmų planą skirtą bendrai kapitalo rinkai sukurti. Prieš tris savaitės mes iš esmės susitarėme dėl saugaus ir skaidraus skolos pavirstami vertybiniais popieriais dokumento. Aš norėčiau pasveikinti Paul Tang ir Otmar Karas už. Uh, pasuto, kad buvo pasiektas šis susitarimas. Ir tai yra labai svarbus žingsnis į priekį ir jis padės mums surasti papildomą 150 milijardų eurų papildomą finansavimui. Aš taip pat norėčiau uh, padėkoti ir Sirpai Pietikainin už jos darbą, siekiant uh, politinio sutarimo dėl taisyklių, sustiprinti rizikos kapitalą ir socialinį verslumą. Šios naujos taisyklės visiškai atitinka uh, mūsų iniciatyvą dėl paneuropinio rizikos kapitalo fondo ir jis padės mums mobilizuoti iki 400 milijonų eurų iš ES biudžetą. Kapitalo rinkų sąjungos projektas yra įgyvendinamas ir mes matome, kad mes jau gyvenome, įgyvendinome 2 trečdalis 215 metų veiksmų plano. Mes turime žengti toliau tam, kad sukurtume integruotą ES kapitalų rinką iki 2019 metų. Mes tikimės, kad jūs taip pat galėsite paremti mūsų pasiūlytus veiksmus. Pavyzdžiui, mes siūlome supaprastinti sąlygas mažoms vidutinėms įmonėms, kurios ieško finansavimo viešuosiuose rinkose, palengvinant reglamentavimą biržoje kotiruojamoms mažoms vidutinėms įmonėms. Mes taip pat norime užtikrinti nuoseklę priežiūrą Europos Sąjungoje ir už jos ribų ir todėl vyksta viešosios konsultacijos dėl Europos priežiūros institucijos ir tos konsultacijos susilaukė nemažai, nemažo susidomėjimo. Mes taip pat galvojame apie Europos Sąjungos licencijavimo ir leidimų išdavimo sistemą, kuri bus sakoma fintech e, veiklai. Mes norime, kad mūsų e, inovatoriškos kompanijos galėtų veikti bendroje Europos rinkoje ir visame pasaulyje. Mes taip pat galvojame e, apie tai, kad reikia, sukurti, kad reikia taip pat remti ir žaliai finansavimą. Ir kurti žaliųjų obligacijų rinką. Aukšto lygio darbo grupė šiuo metu rengia patarimus tuo klausimu. Mes taip pat pateiksime teisėkuros pasiūlymus dėl veiksmų plano ir dėl ES padengtųjų obligacijų sistemos ir pan-europinio asmeninės pensijos produkto. Tikimės, kad jūs paremsite visas šias iniciatyvas. Toliau, kad mes stiprinsime finansų sektorių. Pastaraisiais mėnesiais mes patikėme kelis pasiūlymus, kurie yra susijęs su išvestiniais vertybiniais popieriais nes šie seniai vyriausybiniai popieriai yra pagrindinė mūsų finansų rinkų dalis ir da, jiem, jiems tenkanti vertė sudaro šimtus trilijonų eurų. Praeitų metų lapkritį mes pateikėme pasiūlymą dėl pagrindinio sandorio šalių atgavimo ir pertvarkymo. Uh, Mes norime, kad pagrindinių sandorių šalių bankroto atveju mes galėtume susitvarkyti su tokio bankroto padariniais, kurie gali, gali būti labai nemalonus. Gegužės pradžioje mes taip pat pateikėme pasiūlymus dėl reformų, kad palengventume apskaitos reikalavimus skirtus nebiržinė, ne biržinėms operacijoms su išesniais finansiniais dokumentais. Mes manome, kad tai bus labai naudinga ne finansinėms e, e, investuotojams, kurie nėra finansinės įstaigos, pirmiausia, pensijų fondams. Praeitą savaitę mes taip pat patvirtinome geresnius pasiūlymus dėl reformų skirtų geresniai pagrindinių sandorio šalių priežiūrai. Tos reformos yra skirtos tam, kad mes galėtume išlaikyti finansinį stabilumą ir e, nesilikti nuo dabarties tendencijų. mūsų, pagal mūsų pasiūlymą mes stebėsime, vykdysime ES pagrindinių sandorių šalių priežiūrą ir taip pat taikysime dvigubos priežiūros sistemą sistemiškai svarbioms sandorio pagrindinių sandorių šalims ne iš, iš ne ES. Tam tikrais atvejais atitinkamos institucijos taip pat galės reikalauti uh, kad tam tikros pagrindinės sandorio šalis, kurios yra sisteminės svarbos, įsikurtų Europos Sąjungoje. Toliau, bankų sektorius. Aš džiaugiuosi, kad Gunnar Hokmarkas ir Peter Simon šiuo metu rengia bankininkystės sektoriui skirtų dokumentų paketą, kuris turėtų sustiprinti mūsų banko atsparumą. Praeitą savaitę mes valstybės nariai susitarė dėl dviejų svarbių šio paketo dalių. Pirmiausia, buvo susitarta dėl banko kreditorių hierarchijos, kuri padėtų stambiems bankams. Uh, sukurti atsparesnę tokią buferių sistemą. Tai turėtų sukurti desnį aiškumą investuotojams ir padėtų geriau vertinti kiekvieno produkto riziką. Antra, mes. Uh, Antras dokumentas tai yra laikinos nuostatos dėl tarptautinio finansinės apskaitos, devintojo finansinės apskaitos standarto ir tai dėl įtent didelių pozicijų. Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas tai greitai išnagrinės šį dokumentą ir mes galėsime viską baigti e, e, iki metų pabaigos. Toliau komisija taip pat nori baigti Bazelio reformos Neiškumas niekuomet nėra naudingas finansų sektoriui, todėl mums reikia susitarimo, bet siekiant to susitarimo reikės išvelgti į galimą e, riziką, galimus jautrus aspektus. Reikia taip pat atsižvelgti į e, kiekvieno sektoriaus jautrumus, pavyzdžiui, ypatumus, pavyzdžiui, taip kaip yra finansuojamas e, gyvenamojo būsto sektorius arba sąjungo. Atsižvelgiant į tai, kiek reformų jau buvo įgyvendinta, aš manau, kad mes turime. Uh, pasistengti ne, negriežtinti toliau kapitalo reikalavimų. Bankų sąjunga. Mūsų bankų sąjungos paketas yra labai platus, jis yra skirtas tam, kad sustiprintume bankų sektorių ir nuo krizės pradžios mes sugebėjome sukur, labai sustiprinti savo sistemą. Neseniai įvyko ta, is, uh, Ispanijos banko Popular banko uh, pertvarkymas. Uh, Ja, apie tai buvo daug rašoma, bet šiandien tas, tas bankas toliau veikia ir be abejo mes įvertinsime įgytą patirtį. Toliau mes turime stiprinti Europos gebėjimą atlaikyti svarbius ekonominius sukretimus ir todėl turime baigti kurti bankų sąjungą, atsižvelgiant be abejo tai, kaip bus dalyjamasi rizika ateityje. Mes taip pat turime subalansuotą ir e, laipsnišką gyvenimo pasiūlymą sukurti Europos indėlių draudimo sistemą. Ir mes tikimės, kad šiuo klausimu bus padaryti nemažai pažangos. Mes taip pat norime sustiprinti ir bendrą pertvarkymo mechanizmo patikimumą. Tai yra labai svarbu. Ir toliau, e, gerbėjai ponai ir ponios, e, matome, kad mūsų ūkis atsigauna ir todėl turime šiandien galimybę sustiprinti šį atsigaunantį augimą dar toliau ir aš manau, kad mes galėsime laiku baigti visus nagrinėjimus pasiūlymus ir užbaigti kurti Banko sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą. Dėkuoju uždėmesi. Pirmasis klausimas apie panas Martičelio. Prašau, penkias minutės jums skirtos. Ačiū, pirmininkė komisarė. Pateiksiu klausimą, o paskui paprašysiu jūsų papildomos informacijos. E, ir beje, e, prie to klausimo prisidės daugelis mano kolegų. Į bankų gelbėjimo operacijas kai kurie pliečiai buvo įtraukti labai tiesiogiai. E, pastaraisiais metais mokesčiai už einamąsias sąskaitas išaugo 17 procentų. Taigi, kalbame ne vien tik tais apie bankų išpirkimą, bet ir apie tai, kad dabar bankų klientai moka daugiau. Tie, kas taupo, vartotojai turi mokėti šios e, e, išaugusius kaštus. E, einamųjų e, sąskaitų tvarkymo mokestis išaugo visoje Europos Sąjungoje. Na, o kai kurie bankai net prašo, jog indėlininkai mokėtų tam tikrą išpirkimo mokestį, bail-in mokestį. Taip pat noriu pasakyti, kad prieš porą dienų jums išsiuntėme laišką, kurį pasirašė daugiau kaip 40 kolegų. Ir ten prašome jūsų pozicijos dėl e, vartojimo kreditų. E, šis produktas labai e, paplitęs Italijoje, kelia labai nedidelę riziką. Bet nepaisant tos labai nedidelės rizikos, su 85 e, procentais bankų kyla problemų. Mes norėtumėm e, dabartinę, e, dabartinę ribą sumažinti iki 35 procentų tam, kad bankai galėtų suteikti daugiau paskolų, daugiau kreditų ir tai padėtų atsigauti ekonomikai. Uh, ačiū, ačiū už Jūsų klausimą. Na, tiesą pasakius, net keletą klausimų pateikėte. Pradėsiu nuo na, dabartinių sąskaitos kaštų. Einamųjų sąskaitų kaštų. Na ir taip yra e, įvairių rodiklių, kurie įtakoja tuos kaštus, įskaitant, pavyzdžiui, ir mažas palūkanų normas. E, būtent tokioje aplinkoje dabar veikia bankai. Ir bando padidinti savo gaunamą pelną, didindami įvairiausius bankinius mokesčius. Tad tai atsispindi ir kalbant apie einamųjų sąskaitų kaštus. Dabar dėl to, kaip būtų galima pagerinti teikiamas paslaugas, kurias gauna vartotojai mažmeninėje mm, finansų rinkoje, E, tai yra aptariama mūsų veiksmų plane, įskaitant ir tarp valstybinės paslaugas, taip pat kalbama apie geresnį produktų palyginamumo, per geresnės produktų palyginamumo galimybės, kad klientai turėtų galimybę įvertinti, e, kokius mokesčius bankai ima už tam tikras paslaugas, kiek kiti rinkos dalyviai imtų už e, panašių finansinių paslaugų suteikimą. Ir taip, analizuojame tą klausimą, bandome žiūrėti, kaip e, būtų galima įspręsti tas problemas ir, kaip jau minėjau, yra tas mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų planas tam skirtas. Dabar dėl gelbėjimo privačiomis lėšomis. E, dėl to buvo susitarta siekiant apsaugoti mokesčių mokėtojų interesus. Juk nesinori, kad visada E, tiek mokesčių mokėtojai mokėtų už kažkokias tai klaidas. Yra taip pat numatytos e, už tam tikrus pažeidimus ir baudžiamosios sankcijos nacionalinėje teisėje. Ir m, mm, taip pat svarbu vykdyti bankų, į kuriuos investuojama e, priežiūra, įtraukti vyriausybės į tuos procesus. Dabar dėl antrojo jūsų klausimo dėl e, rizikos susijusios mm, su paskolomis. Ir, ir taip gavome tą jūsų laišką. Birželio 14 dieną jis atkeliavo pas mus dar. Kol kas jį analizuojame. Ir kalbant apie CRA pasiūlymą, e, taip, jis yra parlamento rankose, jūs vadovaujate visam procesui, tačiau bet kuriuo atveju vertiname jūsų mm, atsiųstą pasiūlymą ir kalbant apie e, tos rizikos svorius, jie yra priskiriami remiantis informacija, kuri turima apie vieną ar kitą produktą ir tiesiog analizuojama, ar yra pakankamai duomenų kurie pagrįstų, kad vienas ar kitas produktas būtų mažiau rizikingas negu kitas. Dėkoju. Ačiū labai. SND frakcijos valdinina Gel, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pirmininko pavaduotojų, dėkoju, kad atvykote pas mus, ačiū už jūsų pristatymą. Norėčiau iškelti du klausimus. Dėl to jūsų pristatymo kalbėjote apie reformas vykdomas e, priežiūros srityje, kalbėjote apie CCP, apie pagrindinės sandorio šalis. Na ir man patinka tas pragmatinis tonas, kuris buvo pademonstruotas per spaudos konferenciją praėjusią savaitę. Taip, labai svarbu e, bendradarbiauti Anglijos bankui, ESMAI ir e, Europos centriniam bankui. Ir man atrodo, kad reikia užtikrinti galimybę, kad Junktinėje karalystėje įsikūrę CCP galėtų persikelti į 27 ES valstybės narės. Na ir štai panorėčiau paklausti, kalbant apie CCP persikelimą, ir Junktinės karalystės pasitraukimą, suprantu, kad tai gali šiek tiek padidinti kaštus, nes dalyvaujantis bankai turės laikytis didesnių kapitalo reikalavimų. Norėčiau sužinoti, kaip jūs sudarinsite tuos perskelimo raginimus ir tuos didesnius kaštus bei tą jūsų pasiūlymą dėl CMU. Na ir atsižvelgiant į politinį pasiūlymo pobūdį, man atrodo, jūs turite e, veikti kaip toks sąžiningas brokeris e, ar tarpininkas turite remtis konkrečiais objektyviais faktais, o ne vien tik žvelgti į e, tai, kokią komercinę naudą gali gauti viena ar kita valstybė narė. Dar viena pastaba. Jūs kalbėjote apie tvarų finansavimą, taip pat kapitalo rinkų sąjungą ir suprantu, kad labai svarbu siekti Paryžiaus klimato kaitos sustarimo tikslų, reikia užtikrinti, kad dideli investuotojai atsisakytų investicijų iš kastinio kūro technologijas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad paskolo žaliai infrastruktūrai banko pakete galėtų naudotis lankstesniais kapitalo reikalavimais ir be to valstybės narės turi būti skatinamos vykdyti daugiau žaliųjų investicijų Europos semestro kontekste. Dėkoju. Ačiū labai. Išgirdau du klausimus, kuriuos patikėte. Vienas jų buvo susijęs su mūsų pastarojo meto pasiūlymu skirtu trečiųjų šalių mm, CCP arba mm, pagrindiniam sandario šalims, taip pat teiravotės dėl tvarių finansų. Pradėsiu nuo pirmojo punkto. Man atrodo, kad mes prideriname savo pasiūlymą e, prie e, to, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, kad būtų išvengta fragmentacijos, susiskaldimo ir kad būtų išvengta neigiamo poveikio verslo atstovams. Be abejo, buvo atliktas ir poveikio vertinimas, jis taip pat tai demonstruoja. Na ir mes bandėme žengti štai kokiu keliu. Valdžios institucijos gali e, taip nuspręsti, jeigu paaiškėtų, kad negalima išspręsti problemų susijusių su finansiniu stabilumu, vykdant tą dvigubą e, priežiūrą. Ta, tai nėra kažkoks automatinis procesas. Be abejo, nuomonės yra nevienodos, kalbant apie šį klausimą ar apie šią temą. Ir pacituosiu e, du jūsų komiteto kolegas. Mm, tikrai daug įvairiausių nuomonių sulaukėme. Ir štai pavyzdžiui, Markus Ferber e, citata, jis teigia, kad komisija prarado savo pademonstruotą anksčiau drąsą ir kad nereikia kiekvieno konkretaus atvejo analizės, reikia vienos aiškios taisyklės ir reikia, kad viskas būtų vykdoma pagal ES jurisdikciją, jokių jeigu, bet ir taip toliau negali būti. Na, nu, pono Simbarno citata būtų štai kokia. Ji yra praktiškai priešinga. E, tokia politika iškraipytų rinką ir e, pakenktų globaliai konkurencijai. Tad turime kažkaip laviruoti tarp tokių tikrai skirtingų dviejų polių. Ir man atrodo, kad mums pavyko visai neblogai parengti savo pasiūlymą, priderinti jį prie abiejų pusių. Dabar dėl tvarių finansų ir dėl to, kokį vaidmenį privatus finansai galėtų suvaidinti, e, siekiant Paryžiaus klimato kaitos susitarimo tikslų. Tai be abejo, tai, tai pateko į mūsų kapitalo rinkų sąjungos laiko tarp vidurio peržiūro dokumentą. Taip pat laukiame laik, tarpinės ataskaitos iš aukšto lygio ekspertų grupės ir taip pat suinteresuotų šalių konferencija Liepos 18 vyks e, Briuselyje. Aptarsime tą tarpinę ataskaitą, o galutinės ataskaitos laukiame gruodžio mėnesį. Ir Tikimės, kad po to pavyks e, pratesti darbus, parinkti strategiją dėl tvarių finansų. Tačiau jeigu pažvelgtume į tai, kiek reikia investicijų, kiek reikia finansų, siekiant užtikrinti Paryžiaus e, tikslus ir e, sustabdyti pasaulinį atšilimą e, iki dviejų laipsnių, tam nepakanka vien tik valstybinių investicijų ar finansų, reikia privataus sektoriaus įsitraukimo, būtent toks ir yra šios, šio, šių veiksmų tikslas. Ačiū. Aš pati dabar suteikiu savo žodį, užduosiu klausimą KAR frakcijos vardu. Taip, CCP pagrindinės sandorio šalies klausimas man yra labai svarbus. Ir kalbant apie finansinę krizę, G20 e, e, įpareigojo vadovautis išvestinių finansinių priemonių direktyva. Ir akivaizdu, kad anksčiau egzistavusi rizika buvo kažkaip neaiškiai nu, valdoma, e, trūko skaidrumo. Ir kalbant apie išvesnės finansinės priemonės ir susijusią direktyvą, džiugu, kad tai tapo tokiu auksiniu standartu. E, tuo pavyzdžiu yra e, naudojamasi ir kitose teisinėse sistemose. Na ir man praėjusios savaitės pasiūlymas kelia tam tikrą nerimą. Norėčiau paklausti, ar Tai ar tie komisijos įpareigojimai susijęs su kleringo namais vis dar yra stiprus. Taip pat norėčiau daugiau sužinoti e, apie e, tai, jog šis pasiūlymas daugiau viršinybės skiria centriniams bankams ir kaip viskas konkrečiai funkcionuos. Pavyzdžiui, aš skaitydama tekstą e, suprantu, kad nacionalinė kompetitinga institucija ESMA nuspręs, ar Europinis TCP ar, ar dėl, tos, dėl to CCP bus priimtas sprendimas, tačiau bet koks bankas, bet koks centrinis bankas galės vetuoti tokį sprendimą. Na ir įsivaizduokime mm, Vengrijos pavyzdį ir man atrodo, kad pavyzdžiui Vengrijos centrinis bankas galėtų vetuoti ir taip e, destabilizuoti E, situaciją ir sukelti grėsmę įvairiems bankams. Tad norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė teisingai suprantu šias taisyklės, ar pinigų politika ir sisteminė rizika e, turėtų būti atskirti tie du elementai, kalbant apie centrinių bankų veiklą. Ačiū. Pradėsiu nuo pirmojo jūsų klausimo. Pirmiausia, norėčiau užtikrinti Jūs, kad komisija tikrai e, lieka įsipareigojusi užtikrinti e, finansinių pasaulinių rinkų efektyvų veikimą. O kalbant apie tų pasaulinių rinkų e, įtaką sąjungos stabilumui ar konkrečių valstybių narių stabilumui, Mm, be abejo, jeigu tokia rizika kyla, mes negalime jos ignoruoti, tad iš esmės komisijos pasiūlymas leidžia atsižvelgti į tokias rizikas, imtis reikalingų veiksmų. Mes taip pat manome, kad yra visi reikalingi saugikliai, kalbant apie tokį sprendimų prieimimo procesą. Na, natūralu, kad bankai čia taip pat turi e, tam, tam, tam tikrą žodį. E, kalbant apie tokius klausimus. Na, tokiu atveju, man dar liko porą minučių, norėčiau dar kai ką pasitikslinti. Kalbant apie centrinių bankų viršinybę, panašu, kad jie turi tą galutinį sprendžiamąjį žodį. Na ir man atrodo, kad kalbant apie finansinį stabilumą, e, galbūt jam turėtų būti suteikiama pirmenybė, o ne tik e, tai e, bankų valdymo politikai. O galbūt visą tai reikėtų atskirti. Ačiū. Galiu pasakyti, kad esma ir centrinis bankas e, taip turi sprendžiamąjį balsą šioje situacijoje ir taip reikia ieškoti galimybių atsižvelgti į tas skirtingas nuomonės, negalima um, apsistoti tik ties vienu požiūrio tašku. Ačiū. Labai ačiū. Toliau pasisakys Alde frakcijos vardu. Kolega Tremosai Balsels. Ačiū pirmininkė. E, negalima manyti, kad vyriausybiniai įsiskolinimai nekelia jokios rizikos. Yra ir E, įvairių aukštų institucijų pareigūnų, kurie taip mano. Ką Jūs apie tai manote? Ar Jūs pritarate tam? Ir jeigu taip, tai kon kokių konkrečių priemonių Jūs numatote? Ar pateiksite pasiūlymų e, dėl to, kad vyriausybinis įskolimas turėtų būti laikomas rizikos nekeliančių turtų? Antras klausimas Kaip manote, ir kyla pavojus, jeigu tas, vidaus, tas vyriausybinis įsiskolinimas yra sutelktas keliose rankose e, šalies viduje? E, tai reiškia, kad krizės metu e, kiltų didelių problemų. Ir noriu pastirauti, ar komisija ketina spręsti šią problemą, nurodydama ribas iki kurių e, įsiskolinimus gali e, supirkti e, vidaus nacionaliniai subjektai. Ačiū už klausimus. Pirmas jūsų klausimas. Na, iš tikrųjų, mes apie tai mąstome, apie tai kalbėjome ir mūsų apmąstymams skirtame dokumente, kur kalbam apie tai, kaip pagilinti Europos valiutų sąjungą. Bet čia reikėtų išskirti du etapus. Uh, Pirmas etapas. Čia mes turime konkretesnių pasiūlymų. Na, o antro etapo metu mes esame nusiteikę atviriau, galime pagalvoti apie įvairias galimybės valstybėms narėms. Taigi dėl jūsų pirmo klausimo. Kalbant apie trumpalaikę perspektyvą, Tai mes manome, kad reikia tęsti Europos sisteminės rizikos valdybos darbą ir e, sukurti e, europinės obligacijas. Tai nereiškia, kad e, vyriausybiniai įsiskolinimai turėtų būti vertinami pagal riziką. Toliau antras etapas. Kalbama apie vadinamąjį saugų turtą. Čia vėlgi būtų galima galvoti apie um, abipusių įsipareigojimų mutualization, mutual, mutualization galimybę. Tai be abejo, mes apie tai galvojame. Toliau dėl valstybinio įsiskolinimo. Yra tam tikrų spragų dėl tų e, įsiskolinimų ir ką mes siūlome. E, Mes siūlome, kad mes manome, kad reikėtų europinių vertybinių popierių, e, kurie užtikrintų e, valstybinius įsiskolinimus. Tai reikštų, kad e, būtume mažiau priklausomi nuo skolintojų. Sukūrę tokį vidaus produktą, mes jį galėtume pasiūlyti ES bankams, mūsų bankams ir tai reikštų, kad galėtumėm užtikrinti didesnę diversifikaciją. Ačiū. Aš dar turiu trečią klausimą. Ačiū už atsakymus. Bet dar norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tą klausimą, kurį pateikiau anksčiau. Ar vyriausybinis įsiskolinimas yra toks turtas, kuris nekelia rizikos? Ką jūs apie tai manote? Kokia jūsų asmeninė nuomonė? na, nenorėčiau sukelti nesusipratimo ar sumaišties. Turiu pasakyti, kad tai labai jautrus klausimas ir tikrai nenorėčiau improvizuoti šią temą. Mes žinome, kokia dabartinė padėtis ir kalbama apie nulinį e, rizikos lygį, svertinį e, lygį. Jeigu e, valstybiniams įsiskolinimams nebūtų taikomas tas e, nulinis e, rizikos vertinis lygis, tai tuomet reikėtų ir labai stiprių saugiklių tam, kad mes galėtumėm užtikrinti finansinį stabilumą tam tikrose šalise. Taigi būtų paprasčiau, jeigu mes visi pradėtumėm nuo nulio nuo nulinio svirtinio lygmens, bet mes žinome, kad pradedame ne nuo nulio, o nuo dabartinės padėties. Ir mums e, reikia atsižvelgti į e, pasiekmes e, finansiniam stabilumui. Apie tai mes kalbame ir savo dokumente skirtame apmąstymams. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Papadimulis. Atleiskite, jeigu neteisingai ištariau pavardą. Tiesą sakant, puikiai ištarėte. E, ponas Dombrovski, norėčiau kalbėti graikiškai, užsidėkite ausines. Dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų atvykusi mūsų komitetą. Su didžiuliu susidomėjimu Išklausiau, ką Jūs pasakėte. Jūs sakėte, jog norite, jog būtų baigta formuoti bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą. Bet kalbant apie bankų sąjungą, tai ji turi ir dar vieną trečią ramstį, tai yra Europos indėlių draudimo sistema. Bet čia jokios pažangos nepasiekta, nors komisija ir teikia pasiūlymus, sudaro darbo tvarkę, tam tikrą darbų kalendorių. Uh, E, pane Legard po Eurogrupės posėdžio pritarė Europos indėlių draudimo sistemai. Ir e, ponas Dragi sakė, kad jeigu nebus Europos indėlių draudimo sistemos, nebus ir bankų sąjungos, nesusitursime su sisteminė rizika. Taryboje yra tokių šalių, kurios nenori, jog būtų įvesta Europos indėlių draudimo sistema. Kaip jūs šią problemą spręsite, norėčiau išgirsti jūsų komentarų. Dėl eurozonos, jūs sakėte, kad labai vangiai e, investuojama eurozonoje. Ir tas lygis yra labai žemas, lyginant su tuo lygiu, kuris buvo prieš krizę. Jūs minėjote, kad galbūt bus labiau skatinamos investicijos, bus teikiamos paskatos. Štai, pavyzdžiui, tokia šalis kaip Vokietija. Ji turi priekybos perviršį e, labai aukštą, netgi aukštesnį negu kad nurodo taisyklės. Tai gal reikėtų skatinti daugiau investicijų pietų šalise. Uh, kur investicijų lygis labai mažas palyginus į europinio vidurkio. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Ar imsite šioje srityje kokiu nors iniciatyvų? Ačiū. Atsakysiu jūsų pirmąjį e, klausimą apie Europos indėlių draudimo sistemą. E, Na, iš tikrųjų, apie tai jau užsiminiau savo žanginėje kalboje. Mes suprantame, manome, kad bankų sąjunga turi e, tris ramščius, tai yra bendra priežiūra, e, bendras pertvarkymas, o taip pat ir Europos indėlių draudimo sistema. Pirmi du ramščių gyvendinti, bet dar trūksta trečiojo Europos indėlių draudimo sistemos. E, Komisija pasiūlymą jau pateikė, dabar laukiame tarybos ir Europos parlamento veiksmų, kurie turėtų irgi pasistumėti prieki. Mes palaikome glaudžius kontaktus su abiejomis šiomis institucijomis, pavyzdžiui, taryboje dabar yra renkama informacija norint užtikrinti, kad bankai prie tos sistemos prisidėtų priklausomai nuo to, kokią riziką jie kelia. Tie bankai, kurie uh, kelia daugiau rizikos, turėtų daugiau ir mokėti tą sistemą. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europos parlamentu, o taip pat ir pranešėja Ester Delange. Dabar viskas priklauso nuo kitų institucijų. Uh, E, nuo jų priklauso, kaip sparčiai darbai judės į priekį. Mes tikrai norėtumėm, kad e, tas darbas e, vyktų sklandžiau. Dabar dėl investicijų. Čia reikėtų paminėti nemažai iniciatyvų. Jūs jau ir minėjote kai kurias iniciatyvas, bet jos yra naujos. Uh, Jos yra paminėtos ir mūsų apmąstymų dokumente apie e, ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimą. Mes kalbame apie didesnį finansinį stabilumą ir čia numatome ir investuotojų apsaugos sistemą. Mes pripažįstame tą faktą, kad krizės metu investicijos tikrai labai sumažėjo, bet tai padarė neigiamą poveikio ekonomikos augimui ateityje. Taigi valstybės narės turėtų labiau skatinti investicijas, taip pat ir ekonominio nuosmukio metais. Ši iniciatyva jau e, pateikta apmąstymams mūsų dokumente. Taip yra, yra Europos strateginių investicijų fondas, sanglaudos fondai, struktūriniai fondai, jais gali naudotis valstybės narės. Jeigu konkrečiai kalbame apie Graikiją, tai yra sukurtas specialus planas, kuris turėtų skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą Graikijoje. Čia mes imamės ypatingų priemonių, kaip skatinti ir investicijas Graikijoje. Taigi investicijos yra akivaizdus Europos komisijos prioritetas ir tai taip pat atspindėta ir praktiniuose pasiūlymuose. Ačiū. Suprantu, kad klausimų yra labai daug, bet gal jūs galėtumėt užduoti po vieną klausimą ir suformuoluoti jį kuo trumpiau. Toliau, žaliųjų atstovas Sven Gild. Dėkuoju, pirmininkė, už tai, kad iškvietė mus tokį iššūkį. Na, sveikinu pas mus atvykusi komisijos narė. Pirmiausia, kaip ir Nina Džil, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs tikrai vadovaujate visam darbų siekiant tvarių investicijų. Uh, tvarių investicijų rinkos. Tai yra gera žinia. Bet aš kalbėsiu apie mažiau malonų dalyką. Tai yra apie tai, kaip buvo pritaikytas bankų gaivinimo ir pritaikyta bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva, pertvarkant banko populiarį ir Montepaskį Disieną banką nuostatos dėl atsarginės rekapitalizacijos, kurios yra numatytos direktyvoje, yra pagrystos tam tikrais e, sumetimais. Ir jūs žinote, kad atsarginė rekapitalizacija gali būti pateisinama tik esant tam tikroms labai griežtai e, nus, e, apibrieštoms aplinkybėms. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, da, komisarė, ar jūs esate pasiruošę atsakyti lai, e, raštu mus patikinti, kad buvo įvykdyti visi atsarginės rekapitalizacijos reikalavimai. Antra, gal jūs paaiškintumėt mums kodėl vis dar tebe vyksta turto vertinimas, jis yra užsitęsęs. Paskutiniai duomenės, kuriuos turime, yra 2014 metų. O juk tokių duomenų labai reikia, kad galima būtų nustatyti, kad bankas yra mokus. Ir paskutinis dalykas. Kaip jūs paaiškintumėt, kad Montepaskiai investuotojams bus išmokėtos kompensacijos? net jeigu tie investuotojai yra milijardieriai, kurie investavo į obligacijas. Ar jums netrodo, kad e, taip banko popular investuotojai bus diskriminuojami, su jais bus elgiamasi neteisingai, nes jie turės prarasti savo investicijas. Iš tikrųjų, keli klausimai. Palyginkime MPS banką, Montepaski banką ir Banko Popular atveju. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad šiems bankams buvo taikomos dvi skirtingos procedūros, kurios yra numatytos bankų pertvarkymo direktyvoje. Montepaski banke buvo pritaikyta atsarginė rekapitalizacija, o banko populiar atveju buvo pritaikytas pertvarkymo modelis. Iš tikrųjų, atsarginiai rekapitalizacijai taikomi tam tikri reikalavimai. Pirmiausia, bankas neturėtų būti bankrutuojantis ar a, neturėtų būti, būti apibrieštas kaip galimai bankrutuojantis. Antra, a, to banko patirtų ar galimų nuostolių negalima kompensuoti iš valstybės išdo. Ir visos ši dvi sąlygos buvo įvykdytos ir todėl ir buvo pritaikyta atsarginė rekapitalizacija Montepaski bankui. Be to vyko restruktūrizacija laikantis valstybės pagalbos taisyklių. Ir uh, buvo taip pat pritaikyta ir pasidalėjimo, pritaikytas pasidalėjimo našta modelis, kai e, banko akcininkai ir investuotojai turėjo prisimti jiems tenkančią naštą. Ir buvo da, uh, mažmeniniams investuotojams išmokėtos kompensacijos, kai buvo nustatyti neteisingo, pardav, neteisingo pardavimo atvejai. Banko Popular atveju buvo nuspręsta, kad bankas, banką Popular galima apibūdinti kaip galimai bankrutuojantį, todėl rekapitalizacija, atsarginė rekapitalizacija nebuvo įmanoma. Ir Todėl e, bendro e, pertvarkymo valdyba ėmėsi veiklos ir nusprendė jį pertvarkyti. Ir čia galima be abejo būtų kelti klausimą, pagal e, kokius kriterijus bendrasis priežiūros mechanizmas nusprendžia, kad bankas yra galimai bankrutuojantis. Komisija yra pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus, pateikdama jums papildomos informacijos šiuo klausimu. Dėkoju FDD frakcijos vardu David Corbin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš paklau, norėčiau paklausti apie finansinę stabilumą. Uh, Gal kaip Jūs paaiškintumėt, kodėl Jūs norite padinti finansinę riziką? Jūs teikėte pasiūlymus kliringo namams persikelti iš Junktinės karalystės, bet juk tai padidintų e, e, riziką, nes e, kiekvieną dieną kliringo namai atlieka bendrų tarpuskaitos operacijų vertė yra 900 milijardų eurų. Jūs sakėte, kad e, tas perkelimas gali būti pritaikytas e, e, tik tai iš, išskirtinio atveju, bet kas spręs, kad at, jau susidarytos išskirtinės to, tos aplinkybės. Jūs norite padidinti ir maržos mokėjimus, bet juk tai padidins 77 milijardais naštą investuotojams. Londone yra prekiaujama JAV ir Australijos doleriais, Kinijos juaniais. Ir JAV ir kitų šalių reguliuotojams dabartinė situacija tinka. Jie nesako, kad reikia kažkur kažką perkelti. Aš nenoriu tiesiog kalbėti apie tai, kad jūs esate protekcionistai. Michael Spenceris kalba, kad pirmiausia reikia galvoti apie gerai veikiančią laisvą rinką. Ir reikalavimas persikelti gali turėti labai rimtų padarinių. TFTC vadovas pasakė, kad jei tam tikros valiutos galės būti tarpuskaitė su tam tikromis valiutomis galės būti atliekama tik tam tikrose vietose, tai padidins ir e, visą sistemos sudėtingumą ir sąnaudus. Jūs nori, jei jums rūpi euro reputacija, tuomet Europos apsaugos pasiūlymas yra žingsnis atgal. Ir jis parodo, kad Europos komisija iš tikrųjų nemano, kad euras gali būti naudojamas kaip pasaulinė rezervo valiuta. Todėl aš noriu jūsų paklausti, Kodėl ES yra tokia trapi, kad jai reikia pritaikyti, reikia imtis grasinimų dėl geografinio blokavimo? Kodėl ES taip pat nenori palikti rinkim, pasirinkimo laisvės e, vartotojams ir kodėl jūs norite pasmauk, užsmaukti rinką? Pirmiausia, aš norėčiau priminti Jums, kad reikia laikytis skirto, klausimų skirto laiko dėl pagrindinio sandorio šalių pasiūlymo. Aš jau jums paaiškinau, kokia logika yra pagrįstas komisijos pasiūlymas, taigi aš nelabai ką galiu ir pritarti, pridurti. Prie to, ką jau pasakiau, aš paaiškinau, kaip mes bandėme įvertinti finansinę riziką, kaip bandėme surasti deramą pusiausvyrą ir kaip gali atrodyti ateities sprendimai. Dabar atsakysiu į porą konkrečių klausimų. Kas priemė šį sprendimą? Tai aiškiai nurodyta mūsų teisėkuros pasiūlyme. ESMA ir Europos centrinis bankas kartu su, susi, su atitinkamais nacionaliniais bankais, tai yra pirmiausia Eurozonos bankais, gavo pateikė pasiūlymą ir po to Europos komisija priėmė sprendimą atsižvelgdama į mano minėtų institucijų pateiktą pasiūlymą. Antra, pastaruoju metu girdime daug įvairių skaičių dėl galimos tokio sprendimo, e, galimo tokio sprendimo poveikio. Jūs minėjote, kad e, dėl padidėjusios maršos pati gali padvigubėti sąnaudos. Na, mūsų poveikio vertinimas, su kuriuo galite susipažinti, parodo, kad maržos padidės nuo 8 iki 12 procentų. Mes netaikome kažkokios buveinės nustatymo politikos, mes tiesiog sureagavome į ESMOS ir Europos centrinio banko pasiūlymą, kuris gali būti pritaikytas e, kaip paskutinė galimybė tam, kad galima būtų tinkamai reaguoti į galimai kilsiančią finansinę riziką. Mes žinome, kad koncentracija vis taip pat yra susijusi su tam tikra rizika ir tai taip pat reikia pripažinti. jen e, denominuoti poperi, išvestiniams popieriams yra taikoma tam tikra buveinės geografinės vietovės politika. Čia tiesiog norėjau papildyti, tai, ką pasakė, pasakė komisijos narys. Toliau ponas Geraf Gemans. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardę. Taip, aš kalbėsiu olandiškai. Aš norėčiau sugrįžti prie to, apie ką kalbėjo panas Korbin. Jūs e, norite kurti bendrą kapitalo rinkų sąjungą, patikite pasiūlymų. Žinome, kad jau prasidėjo breksito procesas ir yra labai svarbu dabar suprasti, kaip vyks darinimo procesas, ar jis bus konkretus, ar labai, ar labai toks bendras, ar labai bendras. Žinome, kad milijonas žmonių dirba finansų, finansų sektoriuje. Ir kodėl jūs negalite numatyti tam tikro. tam tikro perinamo laiko tarp to ir e, kodėl jūs nenorite leisti finansų rinkoms prisitaikyti prie, prie darybų eigos ir kodėl jūs nenorite leisti šiek tiek sušvelninti galimus, e, galimą susirūpinimą rinkoje. Uh, well, uh, on uh, Brexit uh, uh, negoci dėl dėrybų dėl breksito. Kaip jums yra žinoma, dėrybos dėl breksito prasidėjo vakar. Ir pirmiausia, reikia įspręsti kai kurius prioritetinius klausimus, tai yra ES biudžet, biudžetą, piliečių teisės, klausimus susijusius su Airijos ir Junktinės karalystės sienos Ir per kitą etapą, kuris bus pradėtas tuomet, kai bus svariai pasistumėta nagrinėjant pirmasis trys prioritetinės temas, galima bus pradėti kalbėti apie kitus dalykus. Tad taip mes turėtume pagalvoti apie tai, kas įvyks kai stambiausias ES finansų e, centras atsidurs už ES ribų. Ir be abejo, visas mano pristatytas darbas yra pagrįstas prielaida, kad tai įvyks. ES e, stambiausias finan, e, finansų sektorius atsidurs už Europos rinkos infrastruktūros teisės aktų e, taikymos ryties, už e, tų dokumentų jurisdikcijos. Ir tai reiškia, kad turim pasiruošti reformoms. Aš dar turiu dvi minutės, ponė pirmininkė. Taigi, jeigu aš gerai supratau, jūs netmetate galimybės, kad Derantis dėl breksito bus bandoma užmėgsti naujus santykius su Londonu, o nebus manoma, kad Londonas tiesiog nebėra Europos Sąjungoje. Iš esmės, jūs paliekate duris e, atviras. Tai reikštų, kad Londonas kaip finansų sektorius galėtų išsaugoti labai glaudžius ryšius su ES, net kai Junktinė karalystė ir nebebus ES. Jūs norite pasakyti iš esmės, kad Londonas nebus tiesiog kitos š, trečiosios šalies sostinė. Uh, the, uh, proposal... Uh, Pateiktas pasiūlymas nėra konkretus. Jis nėra skirtas kokiai nors vienai valstybei nariai. Tai yra pasiūlymas, kuris e, bus taikomas ryčių šalių pagrindiniams sandorio šalims. Ir tai e, reiškia, kad tai gali būti taikoma ir tam tikroms e, pagrindiniams sandorio šalims, kurios nėra įsisteigusios Junktinėje karalystėje ypač kai kalbame apie dvigubą priežiūrą. Taigi dar kartą pakartoju, kad šis dokumentas nėra skirtas vienai valstybei nariai. Aš jau paaiškinu, kodėl šis pasiūlymas buvo pateiktas. Ir be abejo, dabar šį pasiūlymą nagrinėja teisėkuros institucijos, įs, į, įskaitant ir Europos parlamentą. Ta, dėkoju. Toliau EPP atstovas Gunnar Hockmark. Dėkoju ir dėkoju komisijos nariui. Ačiū Jums. Kalbant apie kreditorių hierarchiją. ir kitų dokumentų peržiūrą. Aš pasiūlyčiau komitetui taikyti skubos tvarką, kad mes galėtume dirbti taip pat greitai kaip ir taryba. Dabar kalbėdamas apie jūsų pasisakymą šiandien, aš norėčiau sugrįžti prie kapitalų uh, kapitalo e, rinkų sąjungos, kadangi žinome, kad šiuo metu vyksta labai svarbus dalykas, tai yra darybos dėl breksito. Būtų labai įdomu išgirsti, kaip jūs vertinate breksitą. Gal breksitas yra galimybė mums sukurti labai stiprią kapitalo rinkų sąjungą bet ir kaip jūs taip pat įvertintumėt galimą finansinę, da, fina, galimą finansinę stabilumą, nes turėsime da, dalyti jau sukurtą sistemą. Sunku yra dabar įsivaizduoti, kad mes kursime kapitalo rinkų sąjungą taip, kaip mes jas įvaizdavome uh, prieš breksitą. Dėkoju. Dėkuoju ir pirmiausia, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs e, paminėjote kreditorių hierarchijos klausimą. Tikrai puiku yra, kad taryboje buvo susitarta dėl šio klausimo ir jeigu Europos parlamentas iš tikrųjų galėtų skubiai išnagrinėti šį dokumentą, tai būtų labai gerai, nes tai reikštų, kad mes galėtume uh, dar šiemet pabaigti darbą su šiuo dokumentu. Ir tai taip pat reikštų, kad bankai galėtų sukurti uh, tinkamas atsargas. Toliau Brexitas ir kiek Brexitas paveiks bendrą uh, kapitalų rinkų sąjungą. Dėl breksito kurti tokią sąjungą bus sunkiau, tačiau breksitas kartu ir parodo, kad ji yra labai reikalinga. Labai svarbu yra 27 valstybės narėse turėti gerai išplėtotą kapitalo rinkų sąjungą. Ir tai yra aiškiai pasakyti vidutinės trukmės kapitalo rinkų sąjungos peržiūroje. kurioje mes apžvelgėme jau padarytą darbą ir pateikėme naujų pasiūlymų dėl e, kai kurių sričių. Pirmiausia, mums reikėtų sumažinti, e, panaikinti tarp valstybinės kliūtis ES tam, kad įmonės galėtų plėtoti savo veiklą, ieškoti finansavimo kitose E, valstybėse narėse ir visiškai išnaudoti vidaus rinkos privalumus, kurių potencialas vis dar nėra visiškai išnaudotas. Jums dar liko šiek tiek laiko, ar norėtumėte dar kažko paklausti, tačiau neprivalote to daryti, jeigu nenorite. Kągi, tada su demokratų frakcija. Ponas Santas, prašau. Turiu du klausimus. Pirmasis klausimas susijęs su finansiniu paslaugų sektoriumi. Tai yra vienas sparčiausiai besivystančių ES ekonominės veiklos sektorių. Tai turėtų sustiprinti veiklą ir periferiniuose regionuose. Vis dėlto LuxLeaks ir Panama Paper skandalai sukrėtė šį sektorių ir tikrai daug tokių kontroversiškų aspektų pinigų plovimo agresyvios mokestinės politikos planavimo skandalų kilo. Ir kalbant apie e, finansinės paslaugas bei ten egzistuojančią konkurenciją, ji taps e, dar negailestingesnė, ypač po breksito. Ir man atrodo, kad e, labai svarbu, kad ES išliktų konkurencinga pasaulinio mastu. Reikia, kad mes m, žengtume link bankų ir kapitalo sąjungos sukūrimo. Ar jums netrodo, kad reikėtų kažkokią tai. E, E, profesinio elgesio, įmonių elgesio kodekso, kurį būtų galima taikyti finansinių paslaugų teikėjams. Galbūt reikėtų nesavireguliacijai viską palikti, o e, patikėti nepriklausomai finansiniai institucijai, kuris stebėtų tuos procesus, kad būtų užtikrinamas skaidrumas ir taip toliau. Kitas klausimas yra susijęs su Draudimo. Draudimo paslaugų direktyva e, nacionaliniu lygiu turėtų būti įgyvendinta 18 metais. Taip pat yra keturi deleguotieji aktai, kur ten, kuriuose kalbama apie e, teikiamų produktų priežiūrą. Taip pat. Deleguotieji teisės aktai yra e, teisiškai saistantis valstybių narių atžvilgių. E, ir jie taip pat yra itin svarbus ir verslo atstovams, kadangi komisija dar nepatvirtino tų keturių deleguotojų teisės aktų, gali būti taip, kad iki 17 e, metų spalio mėnesio jiems nepavyks e, įsigalioti ir tiesiog valstybėms narėms liks nepakankamai laiko viską peržvelgti nacionalinius teisės aktus. Manau, kad e, tai atneš itin daug pokyčių e, draudimo sektoriuje ir įgyvendinimo terminai dėja nėra realistiški ir bus sudėtinga atsižvelgti į proporcingumo principą. Na ir tokioje šalyje kaip Malta dauguma draudimo paslaugų teikėjų yra nedidelės įmonės ir man atrodo, kad jos susidurs su itin didžiulė našta. Ar komisija žino apie šią sudėtingą problemą, ar galima numatyti draudimo paslaugų direktyvos įgyvendinimo atidėjimą galbūt. Ačiū. Na taip, tikrai. Hmm. E, toks labai intensyvus klausimas. Aš išgirdau, tiesą pasakius, netgi du klausimus. Vienas jų buvo susijęs su finansinėmis paslaugomis, e, kitas su mokesčių vengimu ir slėpimu. Tad pradėsiu nuo pirmojo elemento. E, minėjote tas iniciatyvas, kurių ėmėmės, kai kurias. E, E, jų įgyvendiname apmokestinimo srityje. Ten, pavyzdžiui, įgyvendiname EBPO iniciatyvą skirtą kovai su pelno erozija ir pelno perkelimu. Ir taip pat yra tokių sričių, kur šiek tiek atsiliekame. Tad EBPO lygių buvo priimti tam tikri sprendimai ir parengta ambicingesnė darbo tvarkė. Mes taip pat dirbame su mm, specialiomis taisyklėmis skirtomis kovoti su pinigų plovimu. E, kalbame ir apie finansinių tarpininkų bei patarėjų vaidmenį. Jiems jau e, yra taikomos tos kovos su pinigų plovimu taisyklės. Planuojame ir tolesnius žingsnius, kurie turėtų padėti sustiprinti tų finansinių patarėjų ir tarpininkų mm, atsakomybę, kalbant apie agresyvų mokestinį planavimą. Ir jau netrukus tas pasiūlymas bus pateiktas. Tad bus tokia teisė, kurios mm, iniciatyva parengta susijusi su mm, agresyviomis mokestinio planavimo schemomis stengsime pašalinti egzistuojančias spragas. Norčiau paminėti ir keletą kitų iniciatyvų. Pavyzdžiui, ataskaitų teikimas kiekvienos šalies atžvilgių, taip pat kovos su pinigų plovimu direktyva. Tikrai nemažai darbo yra vykdoma. Be to, jau egzistuoja įmonių valdymo sistema Ten taip pat yra numatyti tam tikri saugikliai. Ir mes galėsime pažiūrėti, kaip būtų galima dar papildomai sustiprinti šią sistemą. Dabar kalbant apie antrąją jūsų klausimo dalį. Ir kalbant apie e, draudimo paslaugų direktyvos įgyvendinimą. Taip, deleguoti į teisės aktai susijęs su ta direktyva, įdėdė direktyva na, yra pilnai suderinti su ją ir ten yra tam tikros įgyvendinimo detalės, tačiau m, mm, esminės nuostatos nėra keičiamas, tie deleguoti teisės aktai dabar rengiami, remiamės EOP pateiktomis e, techninėmis rekomendacijomis, be abejo, pasirengimas ir um, toliau bus vykdomas. Tikimės patvirtinti tos teisės aktus per keletą artimiausių savaičių. Dirbame su valstybėmis narėmis, drauge, siekiant, kad procesas būtų kuo paprastesnis, lengvesnis ir stengiamės, kad deleguotieji teisės aktai būtų patvirtinti kuo įmanoma greičiau, kad e, sektoriaus atstovams liktų pakankamai laiko pasirinkti pokyčiams. Vis dėlto manome, jeigu nuspręstume atidėti įdėdė direktyvos įgyvendinimą, tai jau būtų blogas signalas, netinkamas signalas. Dėl tų dviejų metų laikotarpio buvo nuspręsta teisėkuros institucijose. institucijose. Suprantu, kad tai yra ambicingas planas, tačiau mūsų nuomonė tai yra realistiškas planas. Juk reikia užtikrinti, kad vartotojams būtų parengti nauji apsaugos standartai, taip pat glaučiai bendradarbiaujame su Europos parlamentu bei valstybėmis narėmis, kad tas priežiūros procesas būtų vykdomas ir kad suinteresuotam šalims kuo įmanoma greičiau būtų pateikti konkretus atsakymai. Ačiū. Norėčiau priminti nariams, kad liko vos 10 minučių šiam darbo tvarkės klausimui, o dar keturi jūs esate paprašę žodžio, tad prašysiu E, susitelkti ir neviršyti skirto dviejų minučių laiko klausimams pateikti. Taip, Norai, jūs laiko neviršijote. Dabar žodis ponui e, Kristos, prašau. Turiu e, porą klausimų. JAF administracija norėtų pereiti prie bankų sektoriaus dereguliavimo. Norėčiau sužinoti, kaip jūs, komisarė, manote, tokiu atveju turėtų reaguoti Europos Sąjunga nes mums reikia stabilaus bankų sektoriaus, tačiau tuo pat metu reikia ir konkurencingo bankų sektoriaus globale prasme. Na, tai norėčiau paklausti, kaip reaguosite į tokį amerikiečių metų iššūkį. Na, o kitas klausimas yra susijęs su bankų sektoriaus padėtimi Graikijoje. Man atrodo, situacija gerėja, Tačiau dėrėtas gerėjimas yra gana lėtas, o mums reikia dinamiškesnio bankų sektoriaus, E, kuri, kad galėtume finansuoti ekonominius procesus. Tad norėčiau paklausti komisijos, ar yra kažkokių idėjų, minčių ar iniciatyvų, e, kurios galėtų padėti paspartinti tuos teigiamus pokyčius e, Graikijos bankų sektoriuje. Ačiū, ačiū už pateiktus klausimus. Pirmiausia, pradėsiu nuo jūsų klausimo susijusio su JAV ir ten vykstančių pasikeitimų. Buvo paskelbta ataskaita, Dot Frank ataskaita ir mes ją kaip tik analizuojame, atidžiai stebime situaciją. Be abejo, E, siunčiame signalą JAF institucijoms e, ir tikime, tikimės, kad jie ir toliau laikysis e, tų pasaulinių mastų priimtų standartų ir taisyklių, to kurių buvo sustarta Bazelio komitete. Pavyzdžiui, finansavimo, grinasis finansavimo stabilus rodiklis ir panašiai. Ir yra ir kitų elementų, pavyzdžiui, komisijos pateiktas pasiūlymas praėjusiu metų lapkričio mėnesį, tačiau pirmiausia norime pažiūrėti, kokiu tolesnių žingsnių bus imtasi realybėje, nes kol kas e, tai yra rekomendacijos ir įdomu, kokių realių veiksmų, tolesnių veiksmų bus imtasi administracijoje, e, senate ar kongrese. Na ir kol kas mes ateities matyti negalime, nežinome, kas konkrečiai nutiks. Kalbant apie DOT e, Frank e, apžvalgą, mums problemų jį nekelia, mes tiesiog peržiūrėme tą dokumentą e, ir žinome, kad amerikiečiai vykdo taip pat tam tikrus pakeitimus, tačiau labai svarbu, kad nebūtų pereita prie visiško nereguliavimo ir prie to, kad būtų atsisakyta tarptautiniu mastu priimtų ir primtinų standartų. Dabar dėl antrojo jūsų klausimo, dėl e, pokyčių bankų sektoriuje Graikijoje. Įskaitant ir e, tą neveiksnių ar blogų paskolų didelę dalį. Turiu pasakyti, kad tai buvo dalis Graikijos paramos programos kuri buvo sudaryta ir programos pradžioje buvo skiriama priemonių bankų rekapitalizavimo procesui, taip siekiant išspręsti problemas Graikijos bankininkystės sektoriuje. Be abejo, stebime pokyčius, stebime situaciją ir matome, kad labai svarbu padėti Graikijos ekonomikai e, dar labiau atsigauti Būtent dėl tos priežasties turime parengę šį planą skirtą augimui ir darbo vietų kūrimui Graikijoje. 15 metais tas pasiūlymas buvo parengtas, e, kaip tik tuo metu buvo pradėta taikyti naujoji Graikijai skirta programa. Man atrodo, kad ir praėjusią savaitę buvo pateikta um, apžvalga, e, įvertinta, kaip po dviejų metų e, buvo mobilizuota ta skiriama parama ar um, buvo tinkamai įsisavinamos ES lėšos, ar buvo teikiamas iš ankstinis finansavimas, techninė parama, kad Graikija, Graikijos nenuskandintų tie likvidumo klausimai susijęs su ES fondų įsisavinimu. Taip pat EFSI um, e, fondo panaudojimas buvo vertinamas. Na ir mes ir toliau tęsėme darbus, e, tęsėme e, šio plano susijusios su augimo ir darbo vietų kūrimų Graikijoje įgyvendinimą. Labai svarbu, kad Graikijos ekonomika mm, tinkamai atsigautų, kad būtų įvykdyta numatyta programa ir kad Graikija sėkmingai grįžtų į finansinę rinką. Ponas Vaisaker. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie pagrindinės sandario šalis ir, tiesą pasakius, norėčiau taip pat pasveikinti komisiją dėl parinkto pasiūlymo. Džiaugiuosi tuo riziką gristų požiūriu, kuris neužbėga už akių rezultatams. Ir Ir ten yra kalbama apie skirtingus variantus, apie tai, kaip jas galima panaudoti, atsižvelgiant į rizikos, kurią reikia suvaldyti mastą. Taip pat e, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad buvo pereita nuo e, priežiūros mm, kolegijos naudojimo prie tokio labiau mm, bendro priežiūros mechanizmo įtraukimo. Suprantu, kad kalbant apie išorinius santykius abu šio požiūrį turi tam tikrą naudą. Tačiau, man atrodo, kalbant apie šią situaciją, pirmiausia, reikėtų e, jūsų paklausti, e, kodėl nežengėte dar toliau ir neužtikrinote, kad kalbant apie tos pagrindinius CCP nebūtų e, tiesiog taikoma vienos stebėsienos institucijos schema ir manau tai būtų naudinga kalbant ir apie bankų pertvarkymo mechanizmą. Galbūt šiuo atveju taip pat reikėtų klausti, ar e, nebūtų verta pereiti prie e, bendros e, bank, bendro bankų pertvarkymo mechanizmo. Dėkoju. Ačiū, ačiū už Jūsų klausimus. Visų pirma, dėl tų papildomų pasiūlymų, kurie sustiprina esmą įgaliojimus, dirbant su trečiųjų šalių, pagrindinėmis sandorio šalimis, be abejo, e, pasiūlymas egzistuoja, jis yra parengtas ir mūsų nuomonė tai yra svarbi dalis, ypač jeigu norime užtikrinti tą dvigubą e, e, priežiūros mechanizmą Jeigu yra e, atitinkama šalis, kuri gali dirbti su trečiųjų šalių institucijomis ir užtikrinti tos priežiūros procesus. Tad tikrai džiugu, kad yra tas pasiūlymas susijęs su esmos um, įgaliojimų sustiprinimu. Taip pat minėjote, kad svarbu tuos įgaliojimus stiprinti ir viduje, ne tik už ES ribų. Ir Dabar kaip tik atliekama priežiūros institucijų peržiūra ir tas, tos peržiūros rezultatus e, tikimės e, pateikti galbūt rudenį. Dabar baigėsi konsultacijų su visuomenė procesas, gavome daugiau nei 220 atsakymų iš skirtingų suinteresuotų šalių ir be abejo vienas iš tikslų yra sustiprinti e, centralizuotą sprendimų prieimimo įgaliojimą, kurią turi priežiūros institucijos, įskaitant ir esmą. Ir apie esmą taip pat kalbame e, CMU laikotarpio vidurio peržiūroje. Svarbu užtikrinti ir tą tokią priežiūros konvergenciją, nes tai yra klausimas, kurį svarbu spręsti e, siekiant vienodai taikyti ES taisyklės ar priežiūros praktiką ES mastu. Labai svarbu, kad taisyklės būtų e, identiškos visoje ES, kad e, nebūtų bandoma ieškoti kažkokios e, švelnesnės e, priežiūros e, tam tikrose šalise, kurios siektų pritraukti verslo atstovus tokiais metodais. E, Dabar dėl e, bendros priežiūros institucijos yra tam tikrų faktorių, kuriuos svarbu atsižvelgti ir taip ilguoju laikotarpiu būtų galima tai apsvarstyti. Tačiau pirmiausia, reikia atsižvelgti į nacionalinę fiskalinę atsakomybę ir galima matyti tam tikrą nenorą iš valstybių narių pusės kalbant apie e, sprendimų prieimimo procesą, e, įtakojantį fiskalinę situaciją valstybėse narėse, niekas nenori, kad tie, kad tie sprendimai būtų e, kažkino kito rankose, o ne valstybių narių rankose. Ir be abejo, nacionalinės kompetitingos institucijos vaidina svarbų vaidmenį, kalbant apie sprendimų prieimimą, tad negalima to pakeisti per naktį, tačiau matome galimybių sustiprinti Europos priežiūros institucijų veiklą ir užtikrinti tokią konvergenciją. Uh, thank you. Burghard Balts, EPP. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimų dėl banko e, populiarę esą peržiūros, o taip pat ir BRRD. Vakar pane Nui kalbėjo apie banko populiar likimą ir jis sakė, kad priežiūros institucijoms reikia daugiau galių, ypač e, tais atvejais, kai yra daug neveiksnių paskolų. Ar jūs pritarėte tam, ar manote, kad e, e, to, tokia linkme komisija teiks savo pasiūlymus ateityje? Toliau po banko Popular um, skandalo iškilo uh, abejonių dėl uh, streso teksto, atsparumo teksto. Ar iš tikrųjų uh, tie atsparumo tekstai uh, tinkami? Uh, atlikus tos atsparumo testus, uh, paaiškėjo, kad banko populiarą nekelia jokio pavojaus, kad ekonomika ir toliau auks. Toliau dėl BRRD bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos. E, vakar panenai sakė, kad kilo problemų dėl ankstyvo panaudojimo priemonių susijusių su BRRD. Ir tai taip pat siejasi su CRR ir CRD. Dėl BRRD problema yra ta, kad priemonės taikomos arba per anksti, arba per vėlai. Tai įdomu, kaip komisija vertina šį klausimą. Ačiū už klausimus. Atsakysiu jūsų pirmąjį klausimą. Klausimą apie neveiksnės paskolas. Tai yra bendresnio pobūdžio klausimas. Šiuo metu mes rengiame Europos veiksmų planą dėl neveiksnių paskolų. Ir viena, vienas iš mūsų veiklos barų ir yra priežiūros institucijų veiksmai. Apie tai mes kalbėsime per kito mėnesio COFIN ministrų tarybą. Ten bus svarstamas tas veiksmų planas. Dabar konkrečiau. Kaip jau sakiau savo žanginėje kalboje, Dabar po e, pirmo banko pertvarkymo atveju mums reikia susėsti ir aptarti praktinės pasakmes, kokiu tolimesnių žingsnių reikėtų. Taip pat E, reikėtų įvertinti SSM pasiūlymą dėl e, neveiksnių paskolų. Mes dabar apie tai svarstame po to, kai bankas buvo pertvarkytas. Dabar dėl atsparumo testų, nekažinką be galėčiau pakomentuoti, nes komisija nėra e, banko prižiūrėtoja. Banko populiaria veikla buvo trečia pagal prastumą. 2016 metais. E, pane Nui vakar e, sakė, kokios, kokiu priemonių buvo taikoma, e, buvo atliekamas ir inspekcijos, ir kapitalas padidintas. Na ir galiausiai ankstyvojo įsikišimo priemonės. Šių priemonių tikslas yra stabilizuoti bankus, kurie patiria uh, E, problemų ir užkirsti kelią e, bankų pertvarkymui ar likvidavimui. Ir čia pasakyčiau štai ką. Remiantis ES taisyklėmis, tas ankstyvos įkišimo priemonės tikrai galima taikyti. Šioje srityje mes daug dirbame su SSM ir SNB bandome išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti tų taisyklių taikymą. Ačiū toliau panas Poltang, SND frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Dombrovskiu už tai, kad jis pas mus atvyko. Jau buvo pradėta formuoti kapitalo rinkų sąjungą, na ir dabar ta sąjunga turėtų būti paversta tvaresne. Tai džiugu, Panašu, kad Europos e, komisija yra įsipareigojusi siekti e, šio tikslo ir tikrai komisija e, labai daug dirba, tuo džiaugiuosi. Tačiau dar noriu pridurti, kad reikėtų vertinti konkrečią mūsų pasiektą pažangą, pagalvoti apie tai, ką gali padaryti komisija pateiksiu klausimą. Ar galime tikėtis kažkokio pasiūlymo dėl ESG principų ar esmos? Toliau dėl finansinės informacijos atskleidimo rekomendacijų šioje srityje, ar komisija joms pritarė, ar joms pritarė didžiame dvidešimtuke. 20 Ar darote viską, kad didysis dvidešimtukas toms rekomendacijoms pritartų? Labai svarbu, kad tos rekomendacijos, tomis rekomendacijomis būtų vadovaujamasi. Ir dar šis tas. Mūsų laukia naujas teisės aktas. Tai bus pan-europinės pensijoms skirtas produktas parlamentas jau patvirtino ESG kriterijus. Ar jais taip pat bus vadovaujamas ir um, kuriant tą asmeninių privačių pensijų produktus, ar tai e, padės užtikrinti, kad e, kapitalo rinkų sąjunga ir bankų sąjunga taptų dar tvaresnėmis? Ačiū už klausimus. dėl mūsų darbo siekiant, jog kapitalo rinkų sąjunga taptų tvaresnė. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų, jis yra paminėtas kapitalo rinkų sąjungos vidurio laikotarpio peržiūroje ir e, taip pat mes apie tai kalbėsime aukšto lygio ekspertų grupėje e, kitų metų pirmą ketvirtį. Liepos 18 dieną įvyks aukšto lygio konferencija, kur bus kalbama apie likščiau pasiektus rezultatus. Dabar ESG ir su tuo susiję reikalai. Čia reikėtų paminėti ir e, finansinės prievalės. Kol kas šios prievalės dar nėra tinkamai apibrieštos, e, bet e, noriu pasakyti, kad finansiniuose teisės aktuose jau yra apibriešta, kas yra rizika ribojančios prievalės. E, arba atsakingo elgesio priemonės. Mes e, norėtumėm, kad e, turto valdytojai galvotų ne vien tik tais apie tas atsargumo priemonės, atsargus elgesio priemonės, bet, bet ir apie ESG. Toliau dėl informacijos atskleidimo. Uh, Netrukus pasirodys e, naujos e, finansinės gairės. Ten irgi atsižvelgsime į FSB tarpinę ataskaitą. Mes tikrai norime, kiek įmanoma, e, geriau viską atsižvelgti. Dabar dėl pan-europinės privačių pensijų sistemos arba produkto. Mes ketiname patvirtinti šį pasiūlymą dar prieš vasaros atostogas. Taigi tas pasiūlymas turėtų pasirodyti dar iki vasaros atostogų ir čia uh, norime įtraukti ir prievalę, jog būtina atsižvelgti į ESG faktorių arba veiksnį. Mums, mums reikia e, užtikrinti, kad ESG principas būtų taikomas tvariau įgyventinant kapitalo rinkų sąjungos idėją. Ačiū. Dabar suteikiu žodį vienai minutiai, dar vienai kolegijai. Vienam kolegui. Kolegai. Ponas Zarija Nopulus. Ačiū, pirmininkė. dėl e, bankams teikiamos pagalbos. Už tai graikai turėjo labai brangiai susimokėti. Europos komisija ir šalių vyriausybės turėtų e, padiskutuoti apie e, investicijas, e, valstybinius įsiskolinimus, trečią pagalbos paketą. Ką reiškia stabilumas? Tai reikštų perviršį arba 2 e, procentus 2060 e, metais, bet pagal jūsų planą mums reikėtų mažinti pensijas. Ta pensija sudarytų tik 250 eurų. Taip pat ir didesnių mokesčių įmonėms, tai reiškia, kad įmonės dar daugiau žmonių atleis jau dabar buvo atleisti 15 tūkstančių žmonių, kurie dirbo e, savivaldybėse, turėjo e, neterminuotas, e, tiksliau turėjo terminuotas darbo sutartis, jie buvo atleisti. Dėl ko dar darate su Graikijos vyriausybė? Ačiū. Trečios E, e, pagalbos programos e, Graikijai tikslas yra atgaivinti ekonomikos augimą Graikijoje ir užtikrinti, kad atsigautų ta ekonomika. Na ir iš tikrųjų, šiuo metu mes tokį reiškinį ir matome. Mes prognozuojame, kad Graikijos ekonomika šiais metais auks 2,1 procentu o tai yra e, daugiau negu kad europinis vidurkis. Taigi mes matome, kad ekonomika atsigauna, e, nedarbas mažėja. Ir mes matome, kad buvo atkurtas finansinis stabilumas. Manome, kad dabar būtina ir toliau darbus tęsti. Yra būtina sėkmingai uh, užbaigti antros programos peržiūrą ir, aišku, atsižvelgti į Graikijos finansinius poreikius, bet taip pat reikia Graikiją parengti grįžimui į finansinės rinkas ir užtikrinti, kad Graikija pati stovėtų ant kojų ir kad nebūtų priklausoma nuo finansinės pagalbos programų iš ES pusės. Ačiū. Dėkuoju Jums, e, komisijos nariai, už tai, kad Jūs atvykote pas mus šiandien ir dėkuoju už tai, kad Jūs skiriate daugiau laiko, negu buvo numatyta tam, kad galėtumėte atsakyti į visus klausimus. Na ką, dabar perėmė prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie kovos su neligybė kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjai Marise Matijas, tam, kad galėtų pristatyti jo savo parengtą dokumentą. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu pristatyti šį dokumentą kuo trumpiau. Mes kalbame apie nuomonės projektą ir jums žinoma, kad kai rengiama yra nuomonė, paprastai ribojamas yra puslapių skaičius. Taigi mes kalbame daug apie neligybę šiame dokumente. Už pranešimą yra atsakingas užimtumo komitetas. Aš pasistengiau šioje nuomonėje daugiausia dėmesio skirti dalykui, kuris mano galva yra svarbiausia ir kuris yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Tai yra viešosios ir privačiosios investicijos. Mes žinome, kad Didmešiuose labai dažnai neligybė yra ir problema, ir, to, ir tos problemos pagrindinė priežastis, taigi susidaro da, užburtas ratas. Ir mums reikia investicijų, didesnių investicijų į darbo vietas. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad galiotų būtiniausios normos, būtiniausiai reikalavimai, kurie būtų taikomi kovoje su neligybė. Man taip pat atrodo, kad labai svarbu yra kalbėti apie viską, kas yra susiję su neligybė. Ir čia turėsime dar tikrai nemažai pakalbėti apie viešąją politiką ir apie privačių investuotojų galimybės prisidėti prie šio darbo. Taigi aš pasistengiau šiame dokumente apž... E, susitelkti ties svarbiausiais dalykais. Dėkoju. Dėkoju pirmiausia šešėliniai pranešėjai, panas Martičelo. Prašau. A, atsiprašau, panas Balts, pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Mūsų šešėlinės pranešėjas negalėjo atvykti ir dalyvauti šiame posėdėje ir todėl aš pristatysiu Jums bendrai mūsų komiteto, mūsų frakcijos nuomonę. Aš norėčiau patikoti pranešėjai už jos įtemptą darbą. Dokumentas iš ties yra glaudus, tai yra labai gerai. Pagrindinės mintis jame yra išdėstytos labai aiškiai. Skaitydamas šį nuomonės projektą, matau, kad yra viena problema. Nėra aišku, apie kokią neligybę mes kalbame. Pastaraisiais mėnesiais mes supratome, kad galima kalbėti apie įvairias neligybės formas. Ir taip, aš suprantu, kad neligybė gilėja, tampa vis įvairesnė ir todėl man natūraliai kyla klausimas, kaipgi mes ją matuosime, kaip mes ją galėsime įvertinti, kokiais rodikliais mes remsimės. Yra ir dar vienas klausimas. Jis yra susijęs su tuo, kad teigiame, kad nedarbas yra pagrindinės neligybės skatinantis veiksnys. Be abejo, nedarbas yra didelė problema, bet aš manau, kad kai mes kalbame apie neligybę, svarbu yra ne, ne vien kalbėti apie nedarbą, bet ir apie tai, kaip galima būtų kurti naujas darbo vietas. Vokietijoje mes laikomės tokio požiūrio, kad visos priemonės, kurios padeda padidinti, sukurti naujas darbo vietas, yra socialinės priemonės, yra socialinė prasme naudingos. Na kągi, dėkoju Marisai už parinktą dokumentą ir be abejo mes turime dar sugrįžti prie šios temos. Socialdemokratų frakcijos vadovas ponas Aiden turėtų kalbėti, bet jo nėra salėje. Ne? Tuomet ponas Tremoza, ne, ponas Ozok. Dėkoju, ponia pirmininkė, aš dėkoju pranešėjai už parengtą tekstą. Aš norėčiau Jums priminti, kad AKR frakcija nėra labai teigiamai nusiteikusi šio pranešimo atšvilgiu. Be abejo, diagnozė yra teisinga. Taip, žinome, kad jaunimui labai sunku susirasti darbo vietas. Žinome, kad taip pat yra ir tokių darbo vietų, kurios, kurias vargiai galima būtų pavadinti teisėtų darbo. Ir profsąjungų vaidmuo ginant e, darbuotojų teisės, jis iš ties yra didelis. Taigi šiems dalykams pritarėme, taigi diagnozė nustatyta teisingai. Tačiau kai periname prie pasiūlymų, prie siūlomų sprendimų, matome, kad jūs iš esmės nieko nesiūlote. Jūs tiesiog norite, kad Europos komisijos galiojimai socialiniais klausimais būtų praplėsti. Motinystės atostogos, nedarbo draudimas, direktyva dėl darbo sąlygų. Atrodytų, kad šie dokumentai yra labai reikalingi, tačiau kai juos įsigilinsime, pamatysime, kad juose yra labai daug įvairių nuostatų. Ir aš, tai ar iš tikrųjų visos tenai siūlomos priemonės pasiteisins, nepamirškime, kad labai daug tenai nurodytų dalykų priklauso valstybių narių kompetencijai. Dėl to gali kilti problemų. Lenkijos vyriausybė, pavyzdžiui, tikrai turi labai plačią paramos šeimai programą. Ta programa yra e, e, taikoma tom šeimoms, kurios turi daugiau nei vieną vaiką ir ta programa iš tikrųjų padėjo mums e, padėti tiems visuomenės sluoksniams, kurie iki šiol buvo marginalizuojami. Taigi, man kila klausimas, ar iš tikrųjų čia pasiūlytos priemonės pasiteisins. Ir man atrodo, kad Europos semestras taip pat nesuvaidino deramo vaidmenį, užtikrinant visiems lygias galimybės. Taigi, kodėl siūloma toliau derinti nuostatas ES lygmenių? Ypač, kai visiškai nėra kalbama apie tai, kaip, kokie buvo bandomųjų programų gyventinimo rezultatai. Taigi toks mūsų skeptiškas požiūris atsispindės be abejo mūsų pa, pa, tolesnėse pastabose. Dėkuoju. Ar yra kas nors iš Aldi frakcijos? Ne. Gerai, tuomet Filip Blander, žaliųjų frakcijos atstovas. Aš norėčiau perduoti Jums mūsų pirmininko Filipo Lamberts linkėjimus ir trumpai pasakysiu, kad mes džiaugiamės, kad yra parinkta šį nuomonę. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad šiame dokumente iš tikrųjų daug dėmesio skiriama naujų darbo vietų kūrimui, nors e, aš nemanau, kad viskas, kas prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo, uh, yra socialiniai veiksmai, nes tuomet ir vergovė būtų taip pat socialinės paramos veiksmas. Aš manau, kad nuomonėje mes turime susitelkti ties tais dalykais, kurie patenka į mūsų kompetenciją. O šiame dokumente kalbam apie daugybę klausimų, kurie nepatenka į mūsų komiteto įgaliojimus. Pavyzdžiui, jei aš pabandyčiau pasakyti, kokie klausimai e, MPL komiteto rengimame pranešime yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Pasakyčiau, kad tai būtų mokesčių, kova su mokesčių vengimu, viešieji finansai, viešie, viešosios investicijos, protingosios investicijos ir kaip tos viešosios investicijos gali prisidėti prie neligybės mažinimo. Žinome, kad yra e, turtingesnių žmonių, kurie gali daugiau nešti į finansų rinką ir taip padidinti nestabilumą. Ir e, finansų sektorius yra susijęs su neligybė ir apie tai galima būtų kalbėti. Dar vienas dalykas - e, konkurencijos politika, už kurią esame atsakingi. Ir konkurencijos politika iš tikrųjų gali suvaidinti svarbu vaidmenį reguliuojant kainų lygį ir užtikrinant, kad jūs mokėtumėt teisingą kainą už įsigijamas prekes ir paslaugas. Tai būtų naudinga vartotojams. Taigi aš manau, kad reikėtų patoblinti šį dokumentą taip, kad jame būtų atsižvelgta mūsų komiteto kompetencija. Dėkuoju, Svenai. Na kągi, daugiau niekas nenori pasisakyti, tuomet suteiksiu žodį pranešėjai, kad jį galėtų apibendrinti įvykusią diskusiją. Labai dėkoju. Aš pasistengsiu kalbėti taip pat telegrafiškai, labai trumpai. Pirmiausiai, įvairios neligybės formos ir apie kokią neligybę eina kalba. Aš jau pristatydama šį dokumentą paaiškinau, kad kai yra rengiama nuomonė, negali įsiplėsti, nes yra ribojama, kiek ženklų gali būti tokioje nuomonėje, kiek joje gali būti puslapių. Todėl aš ir stengiausi kalbėti apie neligybę ir sus, tą neligybę, kuri yra susijusi su užimtumu ir su o, viešuoju sektoriumi. Taip, aš suprantu, kad e, nuomonė, nuomonė nėra kalbama apie neligybę, apie visas neligybės formas. Toliau. Kolega kalbėjo apie e, Robėjas Lopės pranešimą. Tas dokumentas nėra susijęs su mano rengiamu dokumentu. Tame, praneš, e, tame pranešime, kuris, kuriam bus teikiama ši nuomonė, nėra kalbama apie motinystės atostogas ir kitus dalykus, kuriuos jūs minėjote. Be abejo, mano nuomonė, galima būtų papildyti, bet jūsų išsakytos pastabos turėtų būti skirtos ne mano, o kitam pranešėjui. Rabija Havi uh, Lopes yra atsakingas už tą uh, pranešimą. Toliau. Aš pritariu tam, kad jūs pasakėt, Svenai, uh, aš turėjau pasirinkti vieną e, temą, kurią norėjau aptarti įsamiau, todėl kalbėjau apie investicijas, bet taip galime kalbėti apie mokestinį sukčiavimą, apie mokesčių e, slėpimą ir apie tai, kaip yra paskirstomos pajamos. Tai yra nepaprastai e, svarbu ir aš nekalbėjau apie tos dalykus, todėl kad man pritruko vietos, bet aš visiškai jums pritariu. Uh, and thank you for bringing us back in on time. So before I hand over the chair... Ačiū, kad pavyko šį klausimą užbaigti laiku ir perdodama pirmininkės kėdę dar norėčiau pasakyti, kad e, e, kolegė Renfrais paskutinę savaitę leidžia mano biure. Ji vadovavo mm, įvairiems trišaliams dialogams, e, rengė e, techninius dokumentus ir net nebėjau, kad komiteto nariai padėkos kolegijai taip pat. And as uh, Mr. Ferber has just said. Na ir kaip sakė ponas Ferberis, dabar aš dinkstu iš salės. So, we are continuing our meeting and I have a... Ačiū, tęskime savo posėdį. Ponas Lambertas paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Pamiršau savo balsavimo kortelę. Ji jau e, parkeliauja, tačiau e, dėje kol kas jos neturiu. Gerai, kad galvos nepalikote, taip sakydavo mano mokytoja pradinėje mokykloje, kai kažką pamiršdavau. Tačiau ta kortelė atkeliaus ar ne? Na, gerai, tada puiku. Ponas Viega norėtų, kad prie jo nuomonės eitume pirmiausia, nes jis turi išvykti oro uostą. Ar neprieštarausite, kad dėl to balsuotume pirmiausia? Panašu, kad niekas neprieštarauja ir visi turite balsavimo korteles. Pradėsime nuo Miguel Viegas nuomonės. Pradėsime nuo bandomojo balsavimo. Ar visi išskyrus mano Lambertsą turi balsavimo korteles? Tikiuosi, kad tai pradedame bandomąjį balsavimą. Nematau rezultato. O, štai rezultatai. Balsavimas vis dar vyksta. Ir mm, atrodo, kad žalieji galbūt turi per daug balsų. Ne, vis dėlto ne. Testavimas pavyko, baigėme bandomąjį balsavimą ir pereiname prie minimalių pajamų politikos kaip priemonės skurdų įveikti nuomonės, pranešėjas Miguel Viegas. Pradėsime nuo e, H kompromiso, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Pritarta. Dabar 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, Galbūt pasitikrinkime. 74 pakeitimas, pradedame balsuoti dėl 74. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 75. Kas už? Taip, dėl 74-23 balsai buvo už, 21 prieš. Na, aš neturiu prieigos prie tų technologijų, aš tik skaitau rezultatus, galbūt ekrane reikėtų juos pateikti. Ta 75 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikių, pritarta. 76 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių, pritarta. 77 atsisatinusios ministrės pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Na, tai perskaičiau šiandieną prancūziškoje spaudoje. Na, bet man tiek atrodo, kad tai yra netinkama pastaba. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš. Turėsime tikrinti elektroniškai. 78 kas už. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar į kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 90 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių, atmesta. 91 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu balsavimu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas vieno balso persvara. Dabar 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta 93. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Yra norinčių patikrinti 93. Pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas vis dėlto. Taip, sakiau ir iš pradžių. 94. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Čia galbūt patikrinkime elektroniškai. 95 balsuokime elektroniškai dėl 95 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai pritarta šiam pakeitimui 97 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Jot kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 108 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl šio. 108 balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 120 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 121 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 122 kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Ką socialdemokratai daro, nesuprantu. Galbūt balsuokime elektroniškai, dėl 122 balsuoti pradedame. Na taip, socialdemokratai tuo metu nebalsavo, bal, balsavimas baigtas, pritarta šiam pakeitimui. 124 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. L kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. M kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 143 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad atmestas šis pakeitimas, tačiau balsuokime dėl 143 elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Gerai, kad pasitikrinome. 145. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 146. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta šiam pakeitimui, tačiau balsuokime dėl 146. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Akivaizdu, kad pritarta šiam pakeitimui. Dabar 147, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, atmesta. 148, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 149 atsimtas. 150, 150, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 151, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 152, kas balsuojate už, kas prieš. Panašu, kad pritarta šiam pakeitimui, tačiau dar pasitikslinkime. 152. Balsuojame elektroniškai ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta. 153, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 154, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar pereikime prie A kompromiso, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar kompromisas B Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. C kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dvidešimt pirmasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dėl šio pasitikrinkime. 23. pakeitimas balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 24. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, akivaizdžiai pritarta. E, D kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 33 pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. E kompromisas kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 43 už, prieš. Dėl šio pasitikrinkime elektroniškai. 43 balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas atmesta. 44. Kas balsuojate už, kas prieš, e, ar yra susilaikiusių atmesta. 45. Už, prieš, susilaikė atmesta. 47. Už, prieš, susilaikė atmesta. 48. Kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 50 dabar kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Galbūt pasitikinkime elektroniškai. Balsuokime dėl 50 pakeitimo, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 52 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 53 už, prieš, susilaikė,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 Dabar 58 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. E, ta pati dauguma pritarta šiam pakeitimui. 59 kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Pritarta. 60 pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų. Balsuokime elektroniškai dėl 60-ojo, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Lygiosios, tad pakeitimas atmetamas. Dabar F kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Na ir pritėjome prie galutinio balsavimo. Tai yra vardinis balsavimas ir balsuoti pradedame. Balsavimas vyksta, ar visi jau balsavote. Balsavimas baigtas. Pritarta šį nuomonį, sveikinu pranešėją, labai tikiuosi, kad spėsite į skrydį, kurį taip skubėjote. Na, o dabar jau viskas su šiuo balsavimu. Ir dabar pereisime prie kito balsavimo. visos Europos padengtų obligacijų sistemos kūrimas, pranešėjas Berntas Lukė. Pradėsime nuo A kompromiso. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 31 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. C kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. D kompromisas dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. E kompromisas, kas už, kas prieš, Atleista, praleidau 63 pakeitimą. Ne, 66 buvo atsimtas. Na, yra tiek daug balsavimo sąrašų versijų, kad šiek tiek pasikleidau. Tad 66 buvo atsimtas pakeitimas. Tad balsuokime dėl 74. Tai yra D kompromiso papildymas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Dabar E kompromisas pagaliau. Tad E kompromisas, kas už, kas prieš, e, susilaikė pritarta. F kompromisas. Pirmininkas sako, kad pirmiausia turime balsuoti dėl F bis kompromiso. Nežinau kodėl. Čia turbūt pirmininkas geriausiai tai žino. Tad F bis kompromisas. Kas balsuojate už, kas prieš, Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? Tad dėl F balsuoti net nebereikia. Dabar G kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Ir dabar pereiname prie e, pirminio teksto e, ir e, konstatuojamųjų dalių. Pirmasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas, kas susilaiko pritarta. Atskiras balsavimas dėl penkto pakeitimo, kas už. Socialdemokratai paprašė įtraukti šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Na, visai neblogai čia mums pavyko. Pereiname prie galutinio balsavimo, vardinis balsavimas, kaip visada. Ir galime pradėti E, balsavimą dėl Bernd Luke nuomonės. Valsavimas e, jau baigtas, tikiuosi visi spėjote balsuoti, pritarta e, šiam, šiai nuomonė, 43 balsai už, 6 prieš, sveikiname pranešėją ir tikimės, kad, kad bus komisijos įvykti, įvykdyti visi įsipareigojimai, kai plenarinėje bus patvirtintas šis dokumentas, dabar baigėsi mūsų balsavimo laikas, o dabar kitas darbo tvarkės punktas - deleguotojų aktų ir gyvendinimo priemonių tikrinimas. Šiandieną kalbėsime apie tarbankinio atsiskaitimų mokesčių reglamentą. Anksčiau nuomonę šiuo klausimu rengė e, Pablo, tačiau jis jį išėjo iš salės. Na ir Dabar vyksta 21-asis peržiūros procesas ir deleguotieji aktai ir gyvenimo priemonės yra įtin svarbus, todėl šiandieną aptarsime e, tris atvirus klausimus susijusius su EBA techniniais standartais. Ir prašau kolegų, kuo toliau pasišanti iš salės, kalbėsime apie mokėjimo kortelių schemų atskirimą ir taip pat apie 7.6 straipsnį esantį tarp bankinių atsiskaitimų mokesčių reglamente. E, buvo paskelbtas standarto projektas praėjusiu metu Liepos mėnesį ir sausio mėnesį šiemet komisija pasiūlė e, šešis pakeitimus e, skirtus tam tekstui, siekiant sustiprinti E, tuos atskirimo ir nepriklausomumo reikalavimus. Vasario 16 EBA paskelbė nuomonę dėl tų pakeitimų ir EBA sutinka įtraukti tris pasiūlymus, tačiau trim pakeitimams nepritarė. Mm, ir e, Vieni iš tų pakeitimų yra susiję su na, mokėjimo kortelėmis ir jūsta, taip pat e, tam tikrų finansinės rinkos dalyvių statusų. Na ir šiandieną mes kalbėsime apie tuos trys punktus, dėl kurių komisija ir EBA nesutarė. Visų pirma, nutolimas nuo nepriklausomumo reikalavimo, taip pat leidimas susijęs su bendrais darbuotojų planais ir e, jiems tenkančiomis išmokomis ir taip pat sąlygos, kurios taikomos valdantiems asmenėms Buvo išplanintas ekonariams informacinis dokumentas. Džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta. Tad norėčiau pasveikinti ponę Mariją Valensą iš konkurencingumo direktorato ir Dirką Kalbrichą iš Europos um, bankų institucijos. Jis dirba su vartotojų apsauga, finansinėmis inovacijomis ir mokėjimais. Ir suteiksiu žodį, kad jis trumpai pristatytų Ehm, šį klausimą. Manau, kad penkias minutės turėtų būti pakankama. O po to e, pasisakys šešėliniai pranešėjai ir kolegos turintis papildomų klausimų. Tad pradėsiu nuo komisijos. Tad, ponia Valensa, žodis Jums prašau. Labai ačiū. Aš nesileisiu visas detalės, nes jūs jau išplatinote e, viską apibendrinantį dokumentą. Visų pirma, dėl nepriklausomo reikalavimo jis yra įtvirtintas tarbankinių e, mokesčių reglamente. Ten kalbama apie vertikaliai integruotų mokėjimo kortelių sistemas. Noriu pasakyti, kad šio techninio standarto tikslas yra e, reglamentuoti vertikaliai integruotas korteles. Kalbant apie e, kortelių e, sistemas ir jų atskirimą nuo procesorių, tai čia nieko naujo. Jau dabar Europos Sąjungoje beveik Visi e, subjektai 28 iš 31 jau taiko šią sistemą. Ir tokia yra padėtis ES. Kalbant apie Visa ir Mastercard, tai šios kortelės kol kas mūsų operacijų netaiko. Ir mes norime, kad būtų galų gale nutrauktas šis e, e, konkurencijos iškraipimas. Tokios būtų e, bendros pastabos. O dabar norėčiau plačiau pakomentuoti tuos tris pakeitimus, dėl kurių išsiskyrė mūsų ir EBA nuomonės. Noriu taip pat pasakyti, kad su EBA labai puikiai bendradarbiaujame, yra tik keletas detalių, kur, kur mūsų nuomonės skiriasi. Na, bet iš esmės mes sutarėme dėl pagrindinių principų. Kalbant apie tuos tris susirūpinimą keliančius dalykus, ką jie turi bendro, jiems šiuo metu yra taikomos išimtis, kurios nėra numatytos pirmo ligmens reglamente. Kalbant apie tarbankinio atsiskaitimų reglamentą, tai čia yra labai aiškiai išdėstytas nepriklausomumo reikalavimas, prieimant sprendimus ir čia nenumatyta jokių išimčių. Iš EBA pateikė savo pasiūlymą dėl išimčių e, kitose e, teisės aktuose, pavyzdžiui, MIFID, prie to dar grįšiu vėliau. Ir jeigu išimti galima taikyti pirmajame lygmenyje, tai vis tiek negalime ant, jos taikyti antrajame lygmenyje. Taigi jau buvo pribotas tokios išimties taikymas. Dar norėčiau paminėti 10 straipsnio trečią dalį. Čia kalbama apie tai, kad darbuotojai turi būti nepriklausomi, renkdami naujus standartus, naujus sprendimus. EBA siūlo išimti. Siūlo numatyti išim, išimti, jeigu kalbame apie inovacijas. Kodėl? Jeigu e, to nepadarytumėm, tai tuomet gali e, e, būtų sukurtas konkurencinis pranašumas stambioms atsiskaitimų įmonėms. Na, o mes norėtumėm, kad būtų skatinamos vertikaliai integruotos sistemos ir nepriklausomi subjektai. Visa ir Mastercard šiuo metu yra vertikaliai integruoti. Uh, Ir mes dėl to labai jautriai vertiname tokią išimtį. Ir to labiau pasakysiu, kad tokios išimties nėra pirmame lygmenyje. Toliau tarptautinė konkurencija. Mes nemanome, kad e, visas pasaulis e, leis tokią naujovę, tai yra išimtis inovacijoms visiems, visi subjektai. ES, taip pat ir dukterinės įmonės turės e, e, e, taikyti tokias pačias taisyklės. Taigi mes nenorime sukurti pernelyg palankių sąlygų Visa ar Mastercard. Toliau valdybos nariai, jų nepriklausomumas. Čia vėlgi kyla problema, ar atitiktas pirmas lygmuo. Pirmame lygmenyje yra nurodyta, kad turi būti užtikrintas visa, visiškas nepriklausomumas ir negali būti jokių išimčių. Mes manome, kad jeigu mes sukursime išimti, tai tuomet e, darbuotojai um, gali kai ką e, traktuoti ir palankiau. Um, Mes jau turime patirties dėl funkcijų atskirimo kitose sektoriuose, pavyzdžiui, telekomunikacijų, dujų, elektros. Bet ten e, tas funkcijas atskirti buvo gana lengva. Įmonės e, bendrovės nepatyrė didelių sunkumų. Dar dėl tos siūlomos išimties ji prieštarauja draudimui, e, kuri, e, kurie yra e, standartų 11 straipsnio pirmoje dalyje ir 11 straipsnio antroje dalyje. Ten nurodyta, kad negali būti jokio tiesioginio ar netiesioginio ryšio ar atlyginimų toje pačioje grandinėje. Taigi siūlomas pakeitimas reikštų, kad pačiame e, e, tekste atsirastų prieštaravimas. Toliau 61 straipsnis ir e, valdybos. Kiek postų galima turėti? Mes manome, kad problemos konkretus skaičius neišspręs. Mes manome, kad reikia objektivaus kriterijaus e, pareigų dubliavimui išvengti. Reikia teisinę prasme atskirti funkcijas. Mes e, kol kas kalbėjome tik apie techninių funkcijų atskirimą pirmame lygmenyje, bet dabar norime ir teisinio atskirumo, teisinio atskirimo, teisinių subjektų. Anksčiau uh, to niekad nesame darę. Kaip jau sakiau, mes niekada nesiūlėme teisinio atskirimo ir tą tikrai reikėtų turėti omenyje. Labai ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui uh, Hauptriš iš EBOS. Dėkuoju, dėkuoju Jums už galimybę paaiškinti savo argumentus. Pirmiausia, aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegė iš komisijos. Iš tikrųjų, trim, dėl trijų dalykų mes nesutarėme, tačiau iš esmės per pasruosius metus, arba antrų metų mes puikiai e, bendradarbiavime. Taigi dabar komentuodamas tris komisijos pateiktus pakeitimus, kuriems nepritarime, galiu pasakyti štai ką. Komisijos pasiūlymas kad niekuomet nebūtų daly, galimybė dalytis mokesčių schemomis sukurtų ne, iškreiptų, iškreiptų vienodas sąlygas, dėl to, kad stambesnė, stambesnė subjektai turi daugiau, daugiau a, galimybių investuoti į inovacijas. Ir žinome, kad paprastai da, inovacijos yra kūriamos ne Europos Sąjungoje ir ten, kur netaikomi, yra mūsų uh, įgaliojimai, todėl mes norėtume sugražinti komisijos išbrauktą pastraipą. Mes pritarėme komisijos susirūpinimui ir todėl mes taip pat norėtume pasiūlyti geriau išaiškinti 12 straipsnio apibrištis, kur kalbama apie atskirus subjektus ir ten, e, kur nurodytas e, nurodyta prievalė neskleisti konfidencialios informacijos. Toliau 11.3 punktas. Komisija mano, kad mūsų pasiūlymas yra nesuderinimas su atlyginimų schemomis. Ir kolegė iš komisijos ką tik paaiškino, kodėl jie tam nepritarė. Atsiprašau, ne į tą puslapį dabar pažiūrėjau. Dabar norėčiau pakomentuoti kitą pakeitimą. Tai yra komisijos pasiūlymas peržiūrėti kriterijus. Čia nepritarėme komisijai, todėl kad uh, techninėme standarte jau nurodyti aiškus reikalavimą ir todėl mes norėtume, kad ta pastrapa liktų tekste, o komisija siūlo ją išbraukti. Bet to komisija ką tik uh, paaiškino, kad šis standartas turėtų uh, sudary, veikti kaip išlyga pirmojo lygio tekstui. Mes tam nepritarėme. Mes ma, norime laikytis teisės aktų išlyga dėl nepriklausomumo galiotų tik tuomet, jeigu pirmojo lygio tekste būtų egzistuotų e, nepriklausomumo apibrieštis, tačiau taip nėra. Nepriklausomumą turės e, apibriežti Europos bankininkistės institucija ir mes nemanome, kad čia kalba eina apie kažkokią išlygą. Tai tiek. Dėkuoju. Na kągi, dėkuoju. O dabar suteiksime žodį pranešėjui ir kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Mes šiandien svarstome tris temas ir aš jas trumpai pakomentuosiu. Visų pirma, e, išimtis e, darbuotojams, inovacijoms. Čia EBA siūlo aiškiai atskirti mokslinius tyrimus ir čia numatyti išimti tai e, naujoms e, įmonėms arba mažoms įmonėms tikrai leistų vykdyti mokslinius tyrimus ir pagerinti mokėjimus. Iš tikrųjų, moksliniai tyrimai labai priklauso nuo įmonės dydžio. Kuo įmonė didesnė, kuo daugiau e, darbuotojų vykdo tyrimus, tuo geresni ir tų tyrimų rezultatai. Komisija taip pat paminėjo e, e, tai, kad dabar rinkoje dominuoja dvi didžiulės įmonės ir joms padėtis labai palanki. E, šios įmonės gali vykdyti mokslinius tyrimus ir už ES ribų, bet jeigu mes norime inovacijų mokėjimų srityje, tai tuomet mes kaip teisės akto kūrėjai turime sukurti tokias priemonės, kurios būtų palankios moksliniams tyrimams ir dėl to noriu pastirauti komisijos ar dėl tokio griežto atskirimo, kaip kad jūs reikalaujate, neatsitiktų taip, kad moksliniai tyrimai susiję su mokėjimų kortelėmis būtų atliekami už ES ribų. Dabar dėl atlyginimo programų arba kompensacijų programų darbuotojams, pavyzdžiui, darbuotojams suteikiant tam tikrą akcijų skaičių. Uh, čia e, būtina užtikrinti, kad nekiltų interesų konfliktai. Komisija pasiūlymą atmetė. Kai kuriuos sandorius reikia atskirti, bet būtina užtikrinti, kad mes vis dar kalbame apie tą pačią įmonę. Mes nesiekime sužlugdyti įmonės pirmame lygmenyje, bet norime nubriežti takoskirą organizacinę prasme. Ypač kalbant apie mažas įmonės, tai būtų tikrai neprasminga numatyti atlygio arba kompensacijų sistemą kiekvienai darbuotojų grupiai. Galbūt e, komisija galėtų išspręsti šią problemą ir nenumatydama tokios didelės administracinės naštos. Tai klausimas komisijai. Na ir trečia, tai yra sąlygos, e, kuriams esant e, valdantysis personalas gali eiti kelias pareigas. EBA čia siūlo numatyti e, maksimalų galimų postų skaičių, kiek postų gali turėti vienas žmogus. Bet aš abejoju, ar to pakaktų. Ar to pakaktų tinkamiems sprendimams priminti, primti. 33 konstatuomoje dalyje e, aiškiai parašyta, kad mokėjimo kortelių įmonės uh, turi būti nepriklausomos viena nuo kitos. Čia nekalbama apie postų skaičių ribojimą. Būtų įdomu sužinoti, kaip šį klausimą iš savo patirties vertina EBA, ar komisijos pasiūlymas pakankamas. Taip pat komisija siūlo riboti kadenciją dviem metams kalbant apie aukščiausias vadovų pozicijas. Galbūt komisija siūlo dviejus metus dėl to, kad tai galioja komisarams, bet ar iš tikrųjų tai yra e, tinkamas laikotarpis, tinkama kadencija, e, ypač kalbant apie mažą rinką. Ar tai tikrai e, nepribotų galimybę rasti tinkamą asmenį, e, e, ar tai neribotų profesijos laisvės, ar šis komisijos pasiūlymas yra tikrai proporcingas. Tokios būtų mano pastabos. Dabar toliau tęsiu pirmininkavimą anglų kalbą ir suteiksiu žodį SND frakcijos šešėliniam pranešėjui Ole Ludvigson, prašom. I juli offentliggjorde den europeiska bankmyndighetens tekniska standarder för separering. Dėkuoju Liepos mėnesį. Šis e, techninis standartas e, buvo paskelbtos e, praeitų metų Liepos mėnesį Ir šis teisinis standartas yra numatytas e, tarptautinės e, finansinės apskaitos reglamento da, reglamente da, septintame straksnėje pirmojo dalyje. Ir tenai, atsiprašau, tarp, banka, tarp bankinių atsiskaitimų, atsiskaitimo mokesčių reglamente. Ir tenai yra nurodyta, kad da, mokėjimo kortelių schemos turi būti atskirtos nuo duomenų apdarojimo subjektų. Ir kalbama taip pat apie tai, kad tai turėtų paskatinti inovacijas. Ir Tiesiog reglamente yra pasakyta, kad šie subjektai, tai yra schemos ir duomenų daromio subjektai, turi, būti, turi veikti nepriklausomai. Šios siūlomos išlygos palengventų naujųjų subjektų, naujųjų e, veikėjų galimybės patekti į rinką. Ir tai sukurtų, ne, ir tai nebesukurtų didesnę konkurenciją, tačiau iš tikrųjų tai būtų naudinga tik tai vertikaliai integruotoms įmonėms, kurios ir taip jau dominuoja rinkoje. Taigi tas pasiūlymas iš tikrųjų nepadės naujiems subjektams. Be to šios išlygos bus naudingas tik darbuotojams, kurie tiesiogiai susidurs su funkcijų atskirimu. Toliau yra kalbama apie tai, kad negali būti ir bendrų uh, išmokų schemų. schemų. Ir komisija ką tik paaiškino, kad ši išlyga netitinka organizacinio savarankiškumo reikalavimų, kuris yra nurodyta 16 straipsnių pirmoje dalyje. Toliau pasiūlymas dėl atskiro rodiklio taip pat netitinka straipsnio 11.1.11.2 straipsnio nuostatų. Taigi šias e, formuotis reikėtų geriau išaiškinti. Ir taisyklės taikomos direktorių valdyboms e, nurodo, labai aiškės gairės, ką reikėtų daryti. Reglamento 33 konstituojamo dalyje yra nurodyta, kad mokėjimo kortelių schemos ir duomenų apdarojimo subjektai gali turėti bendrą vadovą. Ir nežinau, ar tai atitinka techninio standarto 16.1 straipsnio reikalavimą man atrodo, ar iš tikrųjų, jei vyks tam tikras funkcijų dubliavimasis, ar galima bus tu kalbėti apie tikrą nepriklausomumą, nesavankiškumą. Dėkuoju. Ashley Fox, nematau salėje. Sofija Intveld, liberaldemokratė e, atstovų nėra, bet Kafsai iš GUE frakcijos nėra, nėra nei vieno kito GUE nario, žaliųjų atstovų taip pat nematau ir nematau ir Marko Valį iš EFDD frakcijos. Ir panašu, kad niekas jo taip pat nepavaduoja. Taigi spontaniškų pasisakymų procedūros nebus. Deja, salėje nėra labai daug kolegų. Labai keista, nes šešėlinė, vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, jie paprašė, kad mes savo posėdžio darbo tarkės rastume laiko šiam klausimui aptarti, galėtume atlikti parlamentinę šio standarto priežiūrą. Ir atvyko pas mus ir EBI, ir komisijos atstovai. Posėdėje dalyvauju ir aš kaip pirmininkas. Ir tai jau yra gerai. Na kągi, bet klausimų jūs išgirdot nemažai, tai galgi jūs galėtumėte juos sureaguoti. Aš atsakysiu į klausimus e, e, eilės tvarka. Pirmiausia, tarptautinių mokėjimo kortelių schemos. Būtent tarptautinės mokėjimo kortelių schemos yra vertikaliai integruotos. Ir jei jūs pažvelgsite į reglamentą, pamatysite, kad mes bandome sudaryti vienodas sąlygas Europos žaidėjams ir tiems subjektams, kurie yra stambus ir yra įsikūrę už ES ribų. ribų. savireguliacijos iniciatyvos e, kontekste dauguma iš e, europinių mokėjimo kortelių schemų, 28 iš 32, jie neklėstų, jau ir taip atvyk, atliko tą funkcijų atskirimą. Taigi mes matome, kas vyksta šiame sektoriuje Europoje. Toliau prievolė atskirti funkcijas ir tarptautiniai žaidėjai. Tas reikalavimas bus taikomas ir tarptautinės mokėjimo kortelių e, schemoms. Tie reikalavimai yra ta, e, taikomas tuomet, kai ir mokėtojas, ir mokėtojimo. Uh, ir mokėjimo gavėjas yra įsikūrę Europos Sąjungoje. Taigi, kai vienas iš, viena iš šių šalių tai yra už ES ribų, ne, a, jiems nėra taikomas tarp valstybinių atsiskaitimų mokesčių reglamentas. Nesvarbu, ar kalbame apie Mastercard, ar Visa, ar kitus tarptautinius veikėjus. Toliau funkcijų atskirimas ir ar galima būtų pasiūlyti kažką, kas užkrautų mažesnę naštą. Šiandien aš be abejo negaliu kalbėti apie kitus rengimus dokumentus, bet Galiu Jums tiesiog pasakyti, kad atsižvelgiant į bendrą kontekstą mes manome, kad darbuotojų akcijos schemos gali būti padalytos, nes tokios schemos yra pritaikomas įvairiuose sektoriuose - elektros, telekomunikacijų ir kitose sektoriuose. kurie iš esmės yra panašus į korta, mokėjimo kortelių tą sektorių. Mokėjimo schem, kortelių schemų sektorius yra gan naujas, ir, bet jis yra panašus į kitus. Ir manome, kad jeigu galios e, skirtingos schemos skirtingų subjektų darbuotojams, e, tai nebus labai sunku gyvendinti. Jei mes pažiūrėsime į dalyvavimą kolektyvinėse schemose, jei leisime tokį dalyvavimą, prieštarausime kitoms nuostatoms. Tome pačiame straipsnėje yra parašyta, kad yra uždrausta da, a, susijęti tiesiog ir netiesiogiai da, atlyginimą su kito, to, kitais subjektais. Toliau tų visų sukančių durų klausimas. Kaip aš jau minėjau, šiandien aš esu galiota kalbėti tik tai apie nagrinėjimą dokumentą. Bet e, mes matome, kad dviejų metų laikas, e, laikas gali būti pernelik ilgas. Taigi jis gal gali, galėtų būti sumažintas iki vienerių metų. Bet e, vėlgi tai yra dalykas, kurį mes turėtume aptarti su savo politiniais vadovais. Ir dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbėta, tai yra konkurencija tarp nepriklausomų savarankiškų schemų. Tai yra klausimas, kuris nėra aptartas tarp bankinių atsiskaitimų, atsiskaitimo mokesčių reglamente. Bet šis klausimas negali. Uh, mes turime horizontales gairias kurios numato, kada tai gali būti pritaikyta siekiant skatinti inovacijas. Taigi, kai subjektai yra to paties ligmens, kai jie nėra vertikaliai integruoti, galioja tam tikros taisyklės, kurios gali e, būti pritaikytos ir inovacijoms. And, uh, Ačiū labai, dabar prašysiu pono Haubricho pateikti savo atsakymus už tai užduotus klausimus. Ačiū. Pabandysiu sureaguoti į tai, ką sakė komisijos atstovė dėl galimybės sumažinti laikotarpį e, iki ketverių metų. Ir e, kalbant apie mūsų motyvus, kodėl buvo pasirinktas toks laikotarpis ir dėl to, ką sakė jūsų kolegos, dėl to, kad galbūt to nepakanka. Na, mūsų motyvai buvo tokie. Mes vertinome ir kitas direktyvas, žiūrėjome, e, kokie draudimai yra taikomi kitose sritise, kitose direktyvose. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie e, pagal statymus numatytą auditą, ten yra numatytas vienerių metų laikotarpis, tokia yra standartinė trukmė. Ir turi būti kažkokios jau labai išskirtinės aplinkybės, kad to būtų nesilaikoma. Na, nu, kalbant apie e, konkretų atvejį, galbūt vieneri metai būtų visai tinkamas pasirinkimas. Dabar dėl jūsų ir jūsų pateiktų komentarų. Na, e, girdėjau tokius nepritarimo žodžius e, susijusius su tuo, kas yra nepriklausomumas, ką reiškia nepriklausomumas šiame kontekste. Ir reglamente nėra pateikta jokios apibriešties, e, analizavome konstatuojamasias dalis, ten yra tam tikrų užuominų, minčių, kurios siūlomos konstatuojamosiose dalise tačiau nėra aiškios tikslios apibriešties. Na, o mūsų įgaliojimas, e, mūsų tikslas yra apibriežti, kas yra tas nepriklausomumas. Ir tai reikštų, kad kai kuriais atvejais, kai kuriais scenarijais tai yra toks griežtesnis reikalavimas nei, nei, nei kitais. Ir e, tikrai nėra taip, kad mes nutolome nuo e, to pirmojo teksto. Mes tiesiog bandėme užtikrinti, kad būtų aiškiau apibriešta, kad kas yra tas nepriklausomumas. Ir manau, kad mes suteikėme tikrai reikalingo turinio, apibrėžėme tokius aiškius kriterijus, kas tai yra. Vis dėlto komisija taip pat pasiūlė išbraukti, o mes manome, kad tai būtų įtin naudinga, įtraukti galbūt ir papildomų kriterijų. Jeigu man būtų manoma, kad mūs, mūsų kriterijai nėra pakankami, galbūt kitų pasiūlymų būtų galima išklausyti. Na ir e, komisija taip pat kalbėjo apie komisijos gairias. Na ir kalbant apie konkurencingumo e, teisę, nesu tikras, ar e, tos gairės atitinka techninius standartus, nes techniniai standartai, kai yra patvirtinami komisijos, po to, kai peržiūrimi taryboje, E, tada jie tiesiog įtaikomi sąjungos teisės, teisėje. Na, o e, kalbant apie šios standartus, apie kurios kalba komisija, nesu tikras, ar tai būtų teisiškai sąstinti standartai ar ne. ne, ne, ne neaiškus jų pobūdis. Ačiū labai. Žvelgiu Jolė, na, galbūt ne visko esame patenkinti, tačiau toks jau yra gyvenimas. Tad kantriai lauksime Lauksime oficialaus paskelbimo, kuris, man atrodo, yra numatytas Liepą. Matau, kad Miss Valensa dar kažką norėtų pridurti. Ne, kalbant apie patvirtinimo e, terminus, rugsėjo mėnesį tai yra numatyta. Ta tikrai puikiai palsėsite vasarą, jūs taip pat, tikrai tuo pasidžiaugsime. Na, tikiuosi, kad pavyks patostagauti, nepaisant to, kad laukia finaliniai užbaigimo darbai. Ačiū labai mes galėsime um, pradėti tą tikrinimo procedūrą ir reikia daugumos, kad būtų atmesti e, siūlomi sprendimai. Tad ačiū, ačiū visiems. Dabar 17 darbo tvarkės punktas, kiti klausimai. Aš pats neturiu ką pridurti ir rankų matau niekas nekelia. Kitas posėdis suplanuotas antradienį, Liepos 11 nuo 9 iki 12.30 ir taip pat po pietų nuo 15 val. iki pusės 7 vakare. Posėdis baigtas, ačiū.